Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh... Labas vakar, e, laba diena, ponios ir ponai. Sveikinasi visais e, šiame posėdį. Kaip matote, šiandieną užtikrintas pilnas kalbų režimas ir be to šis posėdis bus viešai transliuojamas per parlamento portalą. Na ir siūlau iš karto perėti prie pirmo darbo atvarkės punkto, tai yra pasikeitimas nuomonėmis su komisijos narė Marianė Tysens. Sveikinu Jūs mūsų tarpę, džiugu šią matyti. Na ir šiame mm, pasikeitime nuomonėmis dalyvaus ir ponė Alijana Ivanova, tai yra atsakinga auditorumų narė. Taigi, Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Ivanovai. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė pranešėjo, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, tikrai vėl malonu e, antrą savaitę išėlės vėl pas jūs lankytis ir e, prist, e, pristatyti metinės ataskaitos šeštąjį skyrių, kuriame e, yra e, aptariama ekonominė ir e, teritorinę sanglaudą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už puikius darbinius santykius, kuriais galime pasidžiaugti mm, mm, atlikdami per šios metus e, rezultatų ir ateities auditas. Na ir kaip žinia, valstybės narės ir toliau padarė vis didesnį spaudimą ir visi visuomenės e, nariai, mūsų sąjunga nepriklausomai nuo etnės kilmės, e, e, tautybės ar lyties, turi turėti galimybę ramiai taikiai gyventi ir dirbti. Ir dėja, šį paprastą tikslą nėra lengviau įgyvendinti, ištekliai yra riboti, todėl nacionalinės ir Europos Sąjungos institucijos institucijų administracijos turi pasirūpinti, kad kiekvienas išleistas euras išleidžiamas ten, kuris duoda daugiausiai rezultatų ir yra reikalingiausias. Taigi e, teisingumo ir tinkamumo auditas rezultatus pristatysiu šiandieną. Tiesa, nesileisiu dar sėkiai detalės, nes tai pradariau praeitą savaitę. Tiesiog norėčiau priminti kai kurios teisėtumo ir e, tinkamumo. E, rezultatus. 8,5 e, milijardai eurų buvo e, panaudoti MFF, tai yra apie daugiau nei 20 procentų. Šios lėšos yra panaudojamos per e, atitinkamas programas. Tai daro kartu sąjungos institucijas ir E, nacionalinės institucijos. E, Šiai lūtai, šios lūtės įgyvenimas yra 4,4 procentai. Na ir e, paklaidų lygis, tai yra reikalavimai netitinkamis kaštai, pavyzdžiui, 42 procentai netinkamas deklaracijos, pavyzdžiui, rimtas klaidos viešuosiuose pirmininkuose 30 procentų ir reikalavimai netinkanti veikla pagal projektus 33 procentai. Bet to skiriaus galiai yra atskiras skyrius ir įvertinti projektą aspektai, nustatėme, jog e, sistemų e, sąranga 14-20 e, metų laikotarpį tinkamesnė negu ankstesnėse laikotarpiuose ir auditai valstybėse narėse numato, kad reikėtų įvertinti rezultatų duomenų patikimą ir, tarkim, jeigu yra nepasiekiami rezultatai kartais reikia vertinti e, rodiklių tinkamumą. Na ir, pažiūrėjau, jeigu pažiūrėtume į 16-17 metų laikotarpį, tai galime informuoti, kad beveik visi vertinti projektai e, arba pilnai arba dalinai pasiekė numatytų rezultatų. Gerbiami nariai, dar šiandieną norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos praeitas savaitę, praeitais mėnesiais, praeitais metais paviešintų ataskaitų rezultatus ir Taigi 16 metais e, rengiame ataskaitas švietimo mokymas rytyje, nūdienos pasaulyje, aišku, tinkamas išsimokymas yra itin svarbus ir vienas iš pagrindinių ES principų tai yra plėsti švietimą ir mokymas, užtikrintant piliečiams prieigą prie mokysimo. Tai yra be, vie, be kita ko ir vienas 2020 20, 20 strategijos konkrečių tikslų. Taigi, rezultatų vertimas šios rytėje yra viena iš mūsų funkcijų ir prieme išvados, kad e, programuose ir projektuose buvo tinkamai atsižvelgta iš tikslų šios rytyje. Tiesą sakant, rezultatų stebėsime, nustatėme kai kurių trūkumų. Na ir e, ankst, jeigu ankstesnė programavo laikotarpyje e, pastebėjome tam tikrų trūkumų, tačiau šiame laikotarpyje jau padėtis pagerinta. Dar e, viena tema, kurią norėčiau trumpai paliesti ir ji man yra itin svarbi, tai yra jaunimas ir užimtumas. Tai yra toliau e, labai svarbi ES finansavimo sritis. E, na, kalbu dar sėkiu su jumis apie šį klausimą, nes norint užtikrinti sąjungos gerovę ateityje, reikia pasirūpinti, kad jaunimas turėtų įsidarbinimo galimybės. Taigi e, buvo rengiamas ataskaitas apie jaunimo garantijos e, sistemą, sąrangas, komisijos numatytas paramos schemas. Na ir vėliau įvertinsime tai, kaip valstybėse narėse um, įgyvendima ši garantija ir kaip ES iniciatyvos prie to prisideda. Mes apsilankėme septyniose valstybėse narėse, visos padarė pažangos įgyvendinimą įgyvendinamos jaunimo garantija ir kokiu rezultatu buvo pasiekta, tačiau nei viena iš tų lankytų valstybių narių neužtikrinto, kad tie e, jaunuoliai, kurie nesimoko ar nedirba, e, galėtų e, gauti ir pasinaudoti tam tikrais pasiūlymais per pastarosius keletą mėnesių. Taip pat e, ataskaito minima ir ta geroji praktika, kurios sukaupė valstybės narės įgyvendinimas šią sistemą, tačiau e, viešos ataskaitos tai dar nėra galtinės etapas. Aš nuolat pabrėždavau, jog kitas informavimo e, būdas taip pat svarbus tam, kad suinteresuoti subjektai mus išgirstų ir suprastų. Pavyzdžiui, po Mes, pavyzdžiui, suringėme atitinkamą konferenciją skirtą jaunimo garantijai, jos įgyvenimo iššūkiams ir rezultatams. Na ir labai džiugu, kad e, šią konferenciją galėjome surinkti čia, parlamento patalpose, puikiai bendradarbiaujant su komisija. Taigi, naudojantis progą, norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie lankėsi šiame renginyje ir prie jo prisidėjo. Taip pat norėčiau padėkoti komisariai Taisin ir jos komandai už tai, kad tiek daug dėmesio skirime ir šiam klausimui. Daugiau nei 300 dalyvių dalyvavo šiame renginyje ir dar daugiau asmenų galėjo stebėti šią konferenciją internete. Pone pirmininkė, pone komisarė, pone pranešiu, gerbiami parlamento nariai, visuomet džiugu m, mm, pateikti ataskaitą šiam komitetui ir tikiuosi, kad mano pastabos ir šį sėkį bus vertingas indėlis į jūsų diskusijas. Dėkoju ponia Ivanova, dėkoju už tai, kad skiriasi tiek daug dėmesio šiai svarbiai temai, ypač jaunimo žintumo klausimams, ponia komisarė. Dabar suteiksiu žodį jums ir e, lauksime jūsų pamastymų. Madam Čia. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėme pranešėją, gerbėme parlamento nariai, ponė Ivanova, ponės ir ponai. Šios e, komisijos kadencijos pradžioje mes įsipareigojame e, ekonomikos atsigavimą derinti su e, žmonių gyvenimo sąlygų pagerinimu tam, kad užtikrintume socialinės politikos trigubą A reitingą, kurtume geresnės kokybės darbo vietas, geresnį socialinę apsaugą, įtraukesnį visuomenę, ėmėmės konkrečių priemonių, kad šių tikslų pasiektume. Pavasarį pristatėme Europos socialinių teisų ramsti ir uh, e, uh, e, visos trys institucijos sutarė surenkti Göteborgė socialinių socialinės politikos aukščiausių lygės sustikimą ir tokiu būdu mes sieksime užtikrinti, kad Europos socialinis modelis ir toliau būtų taikomas, kad uh, E, sukurtume Europą be susiskaidimo, be socialinio dempingo. Apie tai kalbėjo komisijos pirmininkas Junkeris savo metinėme pranešime. Taip pat siekime mažinti jaunimo nedarbą. Šią vasarą parlamentas ir taryba e, daugiametės nacinės programos peržiūros kontekste sutarė skirti daugiau finansinių lėšų pusantro milijardo nuo 17 iki 20 metų jaunimo nedarbui mažinti, aiškiai parodant, kad e, finansinėmis priemonėmis mes e, stengiamės e, paremti tuos prioritetus, apie kuriuos kalbėjome per finansų krizę. Kalbant apie komandiruojamas darbuotojus, siekime užtikrinti išmitingą pusiausvyrą tarp laisvos rinkos darbuotojų teisų apsaugos ir vienodų darbo sąlygų sudarimo. Pirminkaujantį Estiją neseniai pasiekė susitarimą na, šiuo klausimu ir e, Europos parlamento du pranešėjai taip pat gavo įgaliojimus pradėti atitinkamas darybos, tikiuosi per pirmiausius mėnesius rimtos pažangos. Tam, kad politika būtų veiksminga, reikia priimtus sprendimus įgyvendinti valstybėse narėse ir e, tokiu būdu e, sumažinti atotrukį tarp politikos ir realybės. Ir čia mes galime kalbėti apie teigiamą pažangą. Mes matome, kad ekonomika atsigauna Europos Sąjungoje, ekonomikos augimas siekia 2,2 e, procentus ir ekonomikos pinigų sąjungoje 2,2 procentus ir nedarbas yra žemiausias per pastarosius devynerius metus. Buvo sukurta beveik 8 milijonai naujų darbo vietų ir būtent nuo šios kadencijos pradžios tai buvo padaryta bendradarbiavimas su nacionaliniais partneriais tam, kad mūsų lėšos būtų tinkamai ir veiksmingai panaudotos. Džiaugiuosi matydama auditorumų išvadas, kuriuose įvertinamas sunkus darbas siekiant supaprastinti, atnaujinti mūsų finansinės taisyklės, užtikrinti rimtą e, ekonominės, socialinės teritorijos, teritorinės sąjungos politikos kontrolę. Dito rūmai sąjungos politikos srityje e, jau penkerius metus iš eilės konstatuoja, mažėjantį klaidų lygį, pastaraisiais mes siekia 5,2 procentus e, ir 4,8 procentus per pastarosius šešerius metus. Taip pat mes pasiekėme rimtos apčiopimus pažangos e, teisės aktų vykdymo srityje. Reikia pažymėti, kad 2016 metai kur, per kuriuos auditorumai vertina tik tai e, išlaidas ir mes sieksime užtikrinti, kad nuo 2014 iki 2020 metų tos e, teigiamas tendencijos ir toliau tęstusi audito rūmų išvadas palyginome su komisijos išvadomis, dėl klaidų lyginus 17-13 metų per tą programinį laikotarpį nustatėme, kad klaidų lygis siekia 3,9 procentus 2016 mokėjimams, <clears throat> kalbant apie visus fondus ir finansinės priemonės, už kurias atsakingas užimtumo generalinis direktoratas, šių lėšų panaudojimo klaidų lygis siekia 3 procentus. Atsižvelgiant į finansinės korekcijas, mano tarnybos prognozuoja likutinę 2016 metų išlaidų klaidų lygio e, dydį, kuris turėtų siekti 0,8 procentus. Kalbant apie klaidas, turime pažymėti, kad čia mes nekalbame apie sukčiavimą, švaistimą lėšų, korupciją arba neveiksmingą panaudojimą, mes kalbame apie lėšas, kurios buvo panaudotos nesilaikant galiojančių taisyklių ir reglamentų. E, Taigi šios tendencijos parodo klaidų mažėjimo, kad mūsų dedamos pastangos supaprastinti ir e, padaryti aiškesnės finansinės taisyklės atneša rezultatų ir jau penkerius metus iš eilės konstatuojamas klaidų mažėjimas. Auditorumai nenustatė jokių kiekybinių e, klaidų jokių klaidų padidėjimo. Per pastaros penkerius metus 35 procentai arba e, socialinio fondo lėšų yra panaudojama pasinaudojus paprastinta procedūra, palyginti su tik 7 procentais per pastarai programinį laikotarpį. Dauguma ESF veiklos programų yra vykdoma pasinaudojant su paprastinta lėšų panaudojimo procedūra ir e, kai kurios valstybės narės deklaruoja atitinkamas išlaidas net iki 50 procentų dydžio nuo bendros SF naudojamos sumos. Iki 20 metų veiklos programai mes konstatavome, kad jos gyvendinimas juda lietai į priekį dėl to, kad dabartinė daugiametė finansinė programa buvo patvirtinta tik tai 2013 gruodžio mėnesį teisėkuros institucijų. Ta dėlsa taip pat yra nulemta N plus 3 taisyklės, dėl kurios nacionalinės administracinės struktūros e, pademonstravo nepakankamai drausmės įgyvendinama įgyvendinamas naujas struktūras pagal e, šią taisyklę, taigi programos laikotarpis iki 20 metų numato tam tikras papildomas valdžios struktūrų pastangas ir eksantės sąlygas, taigi tam reikia laiko ir išteklių tam, kad nacionalinių lygmenių būtų galima tas taisyklės gyvendinti. Vis tik tai šiuo metu matome, kad 96 procentų Europos socialinio fondo lėšų jau yra paskirstyta. Ir metinė gyvendinimo ataskaita ir pažangos ataskaita pateikima informacija patvirtina, kad beveik visos eksantė sąlygos jau yra išpildytos, bet to pažymime, kad e, tokiu būdu yra sukūriama palankesnė investicinė aplinka aukštos kokybės investicijoms ir sudaromos atitinkamos sąlygos. Taip pat matome aiškus, aiškius įgyvendinimo e, atsigavimo ženklus 2016 metais ir dabar jau 2017 e, vasarą beveik 20 procentų iki 40 padidėjo įsisavinimo apimtis. Kaip žinote, Europos socialinis fondas yra pagrindinė priemonė, kurią Europos Sąjunga ES lygių sudaro geresnės sąlygas kurdinėms darbo vietoms ir e, kurti įtraukiai visuomeniai. Europos socialinio fondo lėšų panaudojimas parodo, kad galima pasiekti apčiopiamų rezultatų, taigi ši priemonė e, tikrai tapo patikima siekiant paskatinti investicijas rinkų sviramo laikotarpį ir makroekonominių sąlygų kitimo laikotarpiu. Ši priemonė taip pat buvo pakankamai lanksti, kad būtų galima ją pasitelkus reaguoti į migrantų ir pabėgėlių krizę. Ir e, tokiu būdu ES per ES fondą galėjo teik, teikti paramą ir padėti prieglosio prašytojams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms. Per ESF mes e, sugebėjome padėti uh, E, darbo neturintiems, e, įgūdžių profesinių neturintiems arba norintiems pakeisti savo profesinę kvalifikaciją žmonėms. Kelis pavyzdžius pateiksiu per pastarąjį programinį laikotarpį. Iki 2014 metų pabaigos SF fondo lėšomis 9,4 milijonai žmonių rado darbo, iš jų daugiau nei 300 tūkstančių tapo savarankiškai dirbančiais ir 8,7 milijonai sugebėjo pakeisti savo profesinę kvalifikaciją. Tai reiškia, kad e, dalyvauja varose mokymuose, kurie buvo finansuojami ESF lėšomis ir turi atitinkamus patvirtimus sertifikatus. Nuo 13 iki 20 metų programiniam laikotarpiu mes jau galime pasidžiaugti teigiamais rezultatais e, pirmas strateginis atastos, kurios bus paskeltos kitą savaitę, rodo, kad iki 16 metų pabaigos e, SF ir jaunimo užimtumo iniciatyva e, buvo e, paremti 7,8 milijonai žmonių. Ir reiškia, kad dabar turime, palinkti su 14 metais, 2,5 milijono mažiau bedarbių tarp jaunimo ir jaunimo užimtumas nuolat didėja, bet to tas jaunimo nedarbo mažėjimas yra greitesnis atsižvelgiant į makroekonominį kontekstą, tai aiškiai parodo, kad ši politika kūrė pridedamąją vertę. Jaunimo užimtumo iniciatyva, kuri yra pagrindinė priemonė siekiant sudaryti jaunimui tinkamas sąlygas gauti darbą arba įgyti profesinę kvalifikaciją per Šią iniciatyvą jau buvo suteikta tiesioginė parama 1,6 milijonams žmonių nuo 14 sausio daugiau nei 80 milijonų jaunų žmonių pasinaudoja jaunimo garantijų sistema ir dalyvauja įvairiuose profesiniuose mokymuose arba galėjo tęsti savo e, studijas. Taigi mūsų pastangos ir toliau duoda vaisių einame tinkamų kelių, siek, siekdami sumažinti pažeidimus ir skiriame finansinės lėšas svarbiausiams mūsų patvirtintiems tikslams, tačiau žinoma, mes neketiname sustoti pusiaukelėje. E, laikotarpio vidurio įvertinimo metu mes pristatėme plataus užmojo tikslus, e, siekdami 100 tūkstančių eurų padidinti atitinkamas ribas, kurias pasiekus pradeda galioti privalomos priemonės, esu tikra, kad nuo 2014 iki 2020 metų programavimo laikotarpiu mes ir toliau galėsime veiksmingai įgyvendinti Europos socialinio fondo ir jaunimo žimtumo iniciatyvų priemonės ir e, dar mažiau pažeidimų galime tikėtis ir taisyklių nesilaikymo ateityje. Besirengdami naujai daugiametai finansiniai programai turime galvoti ir kaip toliau radikaliai supaprastinti galiojančias taisyklės ir, ir e, įveikti tas kliūtis, su kuriamis susidurėme įsisavindami es paramos lėšas. Taigi supaprastinta tvarka leidžia lėšas įsisavinti daug veiksmingiau ir tokiu būdu mes galime daugiau dėmesio skirti trūkumams ir spragų šalinimui. E, todėl e, Rinkdamėsi kiti daugiametį finansinį programą turėsime daug dėmesio skirti terminams tam, kad mūsų investicijos ir toliau būtų naudingos socialiniai rinkos ekonomikai, kuri puikiai atsispindi Europos socialinių teisų ramstyje, kuris buvo pristatytas per e, socialinės politikos aukščiausio lygio susitikimą Gotemburgė. Todėl ir toliau turime dėti pastangas tam, kad mūsų taisyklės e, atitiktų subrėžtus tikslus ir kad sugebėtume užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp e, taisyklių laikymosi rezultato atsitikimo. ES institucijos valstybės narės socialiai partneriai turi prisimti atsakomybę už tai, kad būtų laikomasi ir tikrovėje socialinių teisų ramstyje pristatytų socialinių, socialinės politikos principų. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisarė, dėkoju Jums ir Jūsų komandai už tai, kad atsakėte į visus mums svarbius klausimus, nuveikėte labai darbo, tačiau mums labai svarbu buvo gauti atsakymus raštu ir įterpti juos į mūsų diskusiją. Dabar pranešėjas Celar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau ponios Ivanovos ir Tyson, kad aš sėdžiu atsukęs nugarą, taip jau sėdėme mes šitoje salėje, nepalakykite mano sėdėjimo vietos nemandagių elgesių. Norėčiau padėkoti Ivanovai už pranešimą apie 16-20 metus. Ir tai yra labai svarbus pagrindas, galvojant apie komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą už 16 metus. Taip pat norėčiau padėkoti Jums, ponė komisarė Tyson ir generaliniam direktor, direktoriui, jūsų darbuotojams. Norėčiau padėkoti už tai, kad atsakėte į mūsų 48 klausimus, kuriuos mes Jums pateikėm. Teikite, jūs e, atsakymus pagrindėte skaitin, skaičiais ir visa ta medžiaga mums yra labai svarbi. Taip pat reikėčiau pridurti, kad ir ponė Ivanova, ir Tyson patvirtino, jog pavyko sumažinti paklaidos procentą įsisavinant struktūrinių fondų ir socialinių fondų lėšas. Ir sumažinti iki tokio procento, kuris netoli mūsų įsivaizduojamų dviejų procentų. Taigi mes dabar mes neturėtume tiek daug kalbėti apie formalius dalykus, apie atitikti, tačiau reikėtų diskutuoti apie tą rezultatą, kurį gali atnešti struktūrinių fondų lėšos. Ir taip pat reikėtų pakalbėti apie tai, ką reiškia skaičiai, už kurių slypi žmonių likimai. Ir mes, ko mes pasiekėme socialinėje srityje padėdami žmonėms, kuriems reikalinga buvo mūsų pagalba. ES valstybės narės, komisarė atkepė dėmesį į tai, užimtumo srityje vystosi palankiai. 17 metų sanglaudos politikos ataskaitoje yra nurodoma, kad užimtumas pasiekė 71 procentą, o nedarbas nuo 11 iki 18 procentų sumažėjo. Visą tai susijęs su makroekonominėmis sąlygomis, tačiau tuo pačiu reikėtų pasakyti, kad tarp valstybių narių yra pakankamai dideli skirtumai ir yra įvairiausių fondų panaudojimo formų ir skirtingų rezultatų. Be to užimtumo skaičiai kai kuriuose valstybėse yra didesni, kai kur nedarbas yra didesnis, kitur yra priešingai. Be to, ponia komisarė, jūsų bendradarbiai atsakydami į klausimus nurodė, kad socialinės politikos sityje kyla naujų iššūkių, būtent dėl to, kad pastaraisiais metais daug pabėgėlių, prieglopšio prašytojų atvyko į ES, kurie nepatenkina tų kvalifikacinių lūkesčių, kurie yra formuluojami mūsų darbo rinkoje. Kai kurie yra netgi beraščiai nemoka tų šalių, į kurias atvyko kalbų, o tai kelia mums papildomų iššūkių ir socialinės politikos srityje. Todėl reikia pagalvoti ir apie struktūrinių fondų e, naujas finansavimo kryptis. Auditorumai nurodo, kad siūlomos profesinės kvalifikacijos nėra labai paklausios ir šitas skirtumas ir toliau didėja. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad sudaromos ypač blogos darb, darbuotojams darbo sutartys, kalba apie tai, kad rinkoje yra pakankamai nedaug įsidarbinimo galimybių. Iš tikrųjų, komisija turėtų atkreipti dėmesį į rekomendacijas eurozonos valstybėms Taip pat reikėtų paklausti komisijos, kaip jinai struktūrinius pokyčius vertina valstybėse narėse, kaip vertina jų pastangas. Praėjusio šimtmečio paskutinėme dešimtmetyje Vokietijoje nedarbas buvo daug aukštesnio lygio, o po to, kai buvo imtasi priemonių, Vien tik Berlyne buvo e, išmokyta ir paruošta 200 kadastro darbuotojų, technikų. Tačiau kita vertus reikėtų pagerinti statistiką. Tuo kartais užsimama, Ir tie žmonės, kurie gavo papildomą kvalifikaciją, nebūtinai įgavo kokiu nors perspektyvų įsigyti kitą profesiją. Taigi ateityje, kuo gero, reikėtų pakalbėti apie tuos kontroversiškus klausimus. Kadangi kalbam apie Europinį semestrą, aš norėčiau užimtumo generalinio direktorato paprašyti atkreipti dėmesį iš tai, ką biudžeto kontrolės generalinis direktoratas rekomendavo jūsų rekomendacijas valstybėms narėms įtraukti į kasmetinį veiklos ataskaitos e, turinį. Mes, parlamentarai, norėtume primitinai paprašyti, kad užimtumo generalinis direktoratas pateiktų pasiūlymus dėl uh, valstybėms skirtų rekomendacijų. Iš tikrųjų, tai nėra koks nors slaptas dalykas, manyčiau, kad tuos dalykus reikėtų paviešinti. Viena iš socialinių nes politikos priemonių yra jaunų žmonių įdarbinimo iniciatyva. 700 tūkstančių žmonių pasinaudojo šitą priemonė ir galėjo e, dalyvauti kvalifikacijos kelimo e, programuose, stažuotėse. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti šitos priemonės tvarumą, kad šitos iniciatyvos poveikis e, nebūtų toks, kaip ir kadastro technikos darbuotojų kvalifikacijos kelimas. Iš tikrųjų, reikėtų, kad šitos priemonės nesuteiktų tik tai vilties, bet ir suteiktų konkrečias profesinės perspektyvas ir kad jauni žmonės vėl nesidurtų gatvėje. Turėdamas tai omenyje, norėčiau pasakyti, kad mm, e, dė, e, nerimo kelia ir mm, struktūrinių fondų, socialinių fondų lėšų nukreipimas neaiškia kryptimi mes turėtume pasakyti, kad iki vasario tik tai 30 procentų lėšų buvo išmokėta ir nedidelis procentas išmokėta kaip avansinės lėšos. E, iki spalio mėnesio taip pat nedidelis procentas lėšų buvo panaudota ir tai buvo tik tai išmokos ir komisija paaiškina, kad taip neaktyviai naudojamasi lėšomis, kadangi laikotarpis N plus 1 buvo pakeistas laikotarpį N plus 3 metai. Buvo pasakyta, kad išmokos buvo vėl, išmokėti lėšas buvo vėluojama pačioje pradžioje ir buvo paaiškinta, kad ir toliau dar įsisavinamos uh, ano laikotarpio lėšos, nors N plus 2 laikotarpis jau senai pasibaigė. Jeigu tokia tendencija tęsis, tai kyla rizika, kad ir dabar vėluojant naujajam remimo periodui vėl teks dėlsti lėšų išmokėjimą ir naujajame laikotarpyje, kaip paskubinti lėšų išmokėjimą. Tai yra labai svarbus klausimas. Ar komisija nemano, kad reikėtų sutrumpinti laikotarpį vietoj nuo N plus 3, pereiti prie N plus 2, o galbūt vėl grįžti prie N plus 1 kad būtų galima kuo sparčiau įsisavinti socialinių fondų lėšas. Aš asmeniškai manyčiau, kad e, vertinant pagal dabar, dabartinę situaciją, aš vis dėlto skeptiškai vertinu šią galimybę, kad valstybės narės intensyviau įsisavins socialinių fondų lėšas ir energingiau sieks atitinkamų socialinių fondų tikslų. 25 klausime mes teiravomės komisijos ir e, pacitavome kai kuriuos auditorumų, kai kurias rekomendacijas, kuriuose yra sakoma, kad jaunimo garantijoms įgyvendinti trūksta lėšų valstybėse narėse. Naudojamasi tik tai Europos biudžeto lėšomis, tačiau ir iš Europos socialinio fondo, ko gero, reikėtų finansuoti šitą programą. Taip labai sunku tvariai įtraukti į darbo rinką jaunus darbo neturinčius žmonės. Šita rekomendacija yra nukreipta valstybė, į valstybės narės, tačiau mes manome, kad komisija taip pat turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, todėl teiraujams, kaip jį tai daro, kad situacija pagerėtų. Kitas klausimas, kurį jūs paminėjote, komisarė, savo pasisakymę. Europos prisitaikymo prie globalizacijos iššūkių fondas. į parlamento klausimą, ar nereikėtų sumažinti ES biudžeto lėšas, buvo atsakyta, kad nereikėtų to daryti, kadangi lėšomis yra naudojamasi intensyviai. Tačiau mes teiravomės, ar nereikėtų pakeisti teisinio šito fondo finansavimo pagrindo, kadangi pastaraisiais metais valstybės narės pateikė paraiškas remti darbo rinkos e, priemonės neturi nieko bendro su globalizavimu, nes fondas yra sukurtas regionams remti, kuriuose žmonės tiesiog e, išvyksta iš tų regionų į kitas ES valstybės narės ir ten, kur mm, nedarbo, darbo netekusių žmonių skaičius pasiekė 500 žmonių ir daugiau, ten, kur masiškai atleidžiami žmonės iš darbo ir tas fondas numato paramą būtent tiem žmonėms. Aš norėčiau paklausti, ar ta parama teikiama dabar yra susijusi su globalizacija ar tiesiog remiamas ma, vietos darbo rinka. Žinoma, e, ar mes netveriame vartų ir remiame tuos regionus, kuriuose staiga atsiranda didelis nedarbas. Aš manyčiau, jeigu taip elgsimės toliau, tai reikėtų pakeisti teisinį pagrindą ir numatyti galimybę uh, finansuoti darbo politikos e, rėmimo priemonės ir galbūt reikėtų sumas, su, supaprastinti procedūras. Pavyzdžiui, 11 punkte, atsakydami į 11 mūsų klausimą, jūs nurodėte skaičius apie mm, lėšas, kurios buvo suteiktos kai buvo pasiūlyta pagalba e, anksčiau atleistiems ir masiškai atleidžiamiems darbuotojams ir tos lėšos kartais netgi sudarė 88 procentus tiems žmonėms išmokėtų lėšų. Dėl administravimo ir kontrolės sistemų 16 metais Komisija išreiškė abejonių dėl 23 programų, 5 iš Vokietijoje ir Ispanijoje buvo abejojama dviejus metus dėl tam tikrų programų įgyvendinimo. Kodėl šitos, e, šitie kliuviniai nebuvo pašalinti iš karto? 16 metais 200 milijonų Italijai ir Ispanijai buvo suspenduotos už finansavimo laikotarpį iki šeštųjų metų. Kodėl buvo tiek daug laukiama? Kodėl komisija atsakė, kad kai kurių valstybių administravimo struktūros labai sudėtingos, kad labai sudėtinga buvo įvedant techninės, kompiuterinės programas, todėl iškilo techninių ir teisinių problemų. Prieš kurį laiką aš kalbėjusi su Vokietijos administracinėmis struktūromis ir jos taiko tas pačias procedūras jau keletą metų ir jų atstovai pasakė, kad paskirimo procedūros yra labai nepaslankios ir todėl netgi joms patyroms institucijoms labai sunku perprasti šiuos, šias procedūras ir be to kritikavo eksante e, sąlygas ko gero reikėtų geriau bendradarbiauti su lėšų valdytojais, kurie yra tarpinė grandis su mumis ir ko gero reikėtų pasistumėti į priekį e, atliekant paskirimus, kitaip ir vėl įgyvenančios šią programą teks vėluoti. Komisija tikisi, kad iki finansinės periodo pabaigos 35 procentai lėšų bus valdoma supaprastintai ir tikisi pažangos. Tačiau kaip komisija mano, ar supaprastinta mm, lėšų įsisavinimo apskaita neturėtų būti paspartinta. Biudžeto kontrolės komitetui labai rūpi kitos finansinės priemonės. Komisija sako, kad Europos biudžetas ir šešėliniai biudžetai tiesiog e, patenkina visas skaidrumo sąlygas ir reikalavimus, tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į jūsų ataskaitos ketvirtąją dalį, kur kalbama apie ES finansinę sąrangą. Atrodo, kad skaidrumas yra visai kitoks, negu jūs teigiate. Kartu su komisaru atsakingu už finansus Oettingeriu, mes vis dėlto manome, kad yra pakankamai infliacinios reiškinių kurie yra susijęs su ES biudžeto sąranga. Todėl norėčiau iš šio klausimų išgirsti jūsų nuomonės. Tiesiog pasakytumėt, ar jūs ma, jai pritarate. Mums sunku įvertinti, ar įvairios finansinės priemonės ir programos padės padidinti ryškiai užimtumą. Jeigu jos e, nebus tiesiog, galbūt jos atneštų daugiau naudos, jeigu nebūtų tiesiogiai administruojamos komisijos. Iki 16 metų 26 tūkstančiai mikropaskolų buvo e, paskirta ir pakankamai daug procentų reikėjo sumokėti bankams kaip mokesčius, tai yra 6 milijonai eurų patenka į bankų rankas, bet negali tarnauti socialinės politikos tikslams pasiekti. Tiek būtų pastabų iš mano pusės. Dėkoju, kaip matote, ponė komisarė. Mūsų pranešėjas e, labai tiksliai e, pasisako, turi daug papildomų klausimų, taigi suteiksiu žodį šešėlims pranešėjams ir kitiems nariams. E, jie pasisakys. Prašau. Eh, eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš atsakinėsiu Olandų kalba, kadangi Europos parlamento vertėjai, kaip esu įpratusi, verčiu Labai gerai, noriu padėkoti Jums už konstruktyvę poziciją, siekiant bendromis pastangomis, kuo geriau panaudoti ES fondų lėšus. Dėkoju už bendradarbiavimą. Manau, kad bendrai tariant galiu pasakyti, pranešėjas minėjo, kad galima dar labiau sumažinti, pavyzdžiui, nedarbą. E, tačiau mes iš tiesų išvelgėme didžiulius skirtumus atskirose valstybėse narėse, kai kuriuose Užimtumas yra beveik visapusiškas, e, pilnas, o kitose siekia nedarbas 20 procentų ir daugiau, todėl mes turime pasinaudoti e, mūsų ekonomikos saugumu ir ES fondų lėšomis tam, kad padėtume žmonėms, kurie negali pasinaudoti tos ekonomikos saugimo vaisiais. Taip pat turime nepamiršti ir dabartinių problemų susijusių su pabėgėliais ir mūsų laukiančių problemų dėl globalizacijos ir skaitmeninimo. Apie tai daug yra kalbama. Aš visuomet sakau, kad turime tai turėti omenyje, rūpintis šiomis grėsmėmis ir po 2020 metų turime pasirūpinti, kad pakankamai lėšų būtų skirima socialiniai politikai, kad ji būtų matoma, kad tos lėšos būtų veiksmingai naudojamos ir kad socialinė politika būtų dar geriau negu iki šiol siejama su mūsų europiniais tikslais, kad būtų sukurta kuo daugiau pridedamosios vertės, taigi turime europinėms lėšomis skatinti valstybės narės, kurioms reikia vykdyti atitinkamas reformas, susižvelgiant į komisijos rengiamas rekomendacijas pagal šalis ir tam pasinaudoti Europos socialinio fondo ir kitų fondų lėšas. Kalbant apie darbo rinkos teikiamus pasiūlymus, ypač jaunimui, pagal jaunimo užimtumo programą ir jaunimo socialinės garantijas. Taigi taip turime pripažinti, kad mūsų sumos priemonės kartais nėra pačios aukščiausios kokybės ir reikės vertinti ir kaip valstybės narės turėtų jomis pasinaudoti. Iš tiesų, mes daugeliu atveju negalime visapuškai vertinti šių iniciatyvų ir e, kontroliuoti jų įgyvendinimus. E, ateitie ketiname e, pagerinti tą situaciją. E, tačiau noriu pasakyti, kad galiausiai reikia pripažinti, kad e, žmonėms, ypač jaunimui, e, kurie jau buvo iškai nuleidę rankas ir neieškojo jokių galimybių įsitvirtinti darbo rinkoje per ketverius mėnesius nuo prisiregistravimo yra pakankamai sunku tvirtai sustoti ant kojų ir rasti darbo. Taigi jau yra teikiami pasiūlymai, kaip pasitelkti naują požiūrį valstybėse narėse. Ir ne tik pasitelkus klasikinę struktūrą darbo biržų, nes ta struktūra ne visus žmonės pasiekia, nes ne visi registruojasi. Mes turime pasiekti ir e, tuos, kurie nesiregistruoja, e, su jais kalbėtis gatvėse, kitur ir e, stengtis juos įregistruoti ir vėl gražinti į legalaus darbo kelią, sudarantiems tinkamas įdarbinimo sąlygas, tačiau tai užtrunka tikrai ilgiau nei ketverius mėnesius, taip pat vertinama ir valstybės narėse vilgomas vykdomas reformas, siekiant užtikrinti, kad naujai kūrimas darbo vietos valstybės narėse būtų pačios aukščiausios kokybės, mes turime ir siekime išvengti to darbo rinkos susiskaldimo, kuomet siūlomas trumpalaikis darbo e, sutartis ir e, kai kuriems žmonėms e, tai yra geriau negu nieko, nes jie vis tiek gauna darbą, tačiau iš tiesų reikia suvokti, kad turint terminuotą darbo sutartį, e, jauna šeima negali pasiimti būsto paskolos ir kitų savo poreikių patenkinti. Tik mes turėtume prognozuoti toliau į ateitį nei vienerius metus, tam, kad valstybės narės galėtų vykdyti reformas, ypatingai struktūrinės reformas, reikia keisti darbo rinkos politiką, o tai e, to negalima padaryti per vieną dieną, kadangi krizę įveikėme neseniai, turime suvokti, kad kai kurios įmonės dar vis bando gerinti savo padėtį, siūlydamos e, šiek tiek blogesnių e, darbo, šiek tiek blogesnėmis sąlygomis arba e, terminuotą darbą. Tačiau taip pat turime nepamiršti ir mūsų įgūdžių darbo atvarkės, nes rimta problema darbo rinkoje yra neatitikti netitikimai įgūdžių srityje. Esame labai daug neužpildytų darbo vietų ir tuo pačiu metu labai daug bedarbių, ypač jaunimo. Matome, kad 40 procentų darbdavių skundžiasi, kad negali rasti tinkamų darbuotojų. O tai yra susijęs su neatitikimais profesinės kvalifikacijos srityje, todėl mes Esame jau pristatę tam tikras pavyzdinės iniciatyvas ir valstybės narės čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Mes esame pristatę savo dešimties punktų įgūdžių profesinių darbo tvarkę ir daugumą punktų jau esame įgyvendinę. Dar vienas yra likęs susijęs su <clears throat> e, techninės kvalifikacijos paslaugų teikimu. Taigi žmonės reikia mm, šviesti, žmonėms reikia suteikti kvalifikaciją, tačiau turime pasirūpinti, kad būtų rengiami profesiniai mokymai tose sritise, kuriuose darbuotojų trūksta labiausiai, nes labai daug kas skundžiasi taip pat ir tuo, darbo, ta situacija darbo rinkoje, kad uh, turi dirbti uh, per žemos kvalifikacijos darbą, atsižvelgiant į turimą išsilavinimą. Taigi, pirmiausia, turime pasirūpinti pagrindiniais baziniais įgūdžiais, kurių daugumai trūksta, tačiau taip pat turime užtikrinti ir e, daugiau dėmesio skirti, pavyzdžiui, dualiniam mokymui, e, techninių, techniniams profesiniams kvalifikacijoms, nes būtent tose sritise labiausiai trūksta darbuotojų. Vien turėti uh, vieno ar kelių universitetų diplomus nepakanka, reikia taip pat ir atitinkamų profesinių įgūdžių. Čia geriausias pavyzdys pasaulio čempionai šios ir tie žinoma yra Vokietija, gali, galinti pasiūlyti puikių pavyzdžių Aišku, daug kas priklauso ir nuo švietimo, nuo darbo santykių kultūros ir to modelio, kuris įsitvirtinęs Vokietija ir Austrija tikrai negalime per kelis metus perkelti į kitas šalis, tačiau turime stengtis. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl, dėl sos e, mokėjimų. To priežastys yra skirtingos, konstatavome, kad N plus 3 taisyklė tą dėlsą dar labiau skatina e, ES paramos lėšų įsisavinimo ir e, kartais dėl to <laughs> gali atsitikti taip, kad net ir e, esant pakankamai lėšų išspręsti tam tikras problemas valstybėse narėse kyla grėsmė, kad jomis nebus pasinaudota. Taigi N plus 3 e, taisyklė, manau, naudos neduoda, galbūt N plus 1 būtų per greitai. Taigi mano pasiūlymas būtų toks, jeigu manęs paklaustų patarimo, tai aš siūlyčiau e, patvirtinti taisyklę N plus 2, nes N plus 1 būtų per trumpas laikotarpis, N plus 3 yra. Yra per ilgas, taigi e, žvelgdami į ateitį po 20 metų turime apie tai pagalvoti taip pat apie makroekonominės sąlygas, eksante sąlygas. Jas taip pat turime įvertinti, nes e, jau pamatėme, kad visos sąlygos e, papildomos prisidėjo prie dėlsos, tačiau taip pat ir prisidėjo prie to, kad valstybės narės patvirtintų atitinkamas sąlygas ir struktūras, kad būtų galima geriau įsisavinti europinės lėšas ir paskatino tam tikras reformas, kurios kitomis aplinkybėmis nebūtų buvę vykdomos, tačiau taip pat turime sąžiningai pripažinti, kad buvo padaryti ir klaidų ir atsižvelgti į jas, e, e, nustatant tam tikras sąlygas, rengiant būsimą daugiametę finansinę programą tam, kad ta dėlsa dar labiau nepailgėtų. Apie poreikius į tinklą klausimą atsakiau dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir masinių atleidimų. Ką šioje srityje veikiame, noriu pasakyti, kad pristaikymo prie globalizacijos fondas veikia. Mes 120, 120 milijonų eurų per metus skiriame šioms reikmėms, tačiau žinoma, procedūra šiomis lėšomis norint pasinaudoti trunka pakankamai ilgai, reikėtų pagalvoti ir paieškoti galimybių jas pagreitinti, pristatymą prie globalizacijos fondo, fondo sistema ir priemonė veikia, kažkur esu pasižymėjusi skaičius Taigi e, žmonių, kurie pasinaudoja pristaikymą prie globalizacijos e, fondų paramą, integravimasis į darbo rinką bendrai siekia 85 procentus, e, tačiau skirtumai tiek valstybinio viduje, tiek tarp paskirų valstybių yra pakankamai dideli, todėl reikėtų įvertinti įvairius faktorius ir aplinkybės. Taip pat e, reikia nepamiršti, kad atokiausios regionuose yra pakankamai sudėtinga žmonės vėl integruoti į darbo rinką. Ir paminėti, kad e, žmonėms e, yra labai svarbu kuo greičiau vėl integruotis į darbo rinką, siūlyti joje savo paslaugas ir tai uh, skatina jų nepasitikėjimo savimi jausmą ir apskritai stiprina sanglaudą vietos bendruomenėse, o visi šie dalykai tikrai yra labai svarbus vis šios aplinkybės, ypač regionuose, kurie kenčia nuo masinio nedarbo. Šio fondo lėšos nėra e, visapusiškai išnaudojamos, galbūt dėl pakankamai ilgai trunkančios ir sudėtingos prašymų teikimo procedūros, tačiau nemanau, kad ateitie turėtume šio fondo finansavimą mažinti, nes dėl e, skaitmeninimo ir globalizacijos manome, kad masinių atleidimų ateityje galime sulaukti daugiau, taigi turime pasiūlyti tam tikras kontra priemonės, kad galėtume padėti tiems regionams, kurie labiausiai nuo šių masinių atleidimų nukentės ateityje. Taigi, kalbant apie struktūrinės reformas. Turime atitinkamai pritaikyti ir galiojančius teisės aktus, pagal kuriuos uh, užsidaryti ketinčios įmonės turi iš anksto, iš anksto apie tai informuoti valdžios struktūras, profsąjungas ir kitas uh, svarbios organizacijos. E, ateityje mes įvertinsime situaciją, pažiūrėsime, kaip elgesi konkrečios valstybės narės ir galbūt šioje srityje taip pat imsimės e, konkrečių papildomų iniciatyvų supaprastintų išlaidų arba sąnaudų galimybės, e, supaprastos tvarkos taikymas, panaudojant tais paramos lėšas. E, Manau, kad tas pasiūlymas ir ta tvarka iš tiesų yra teigiamai vertintina. Septynėse valstybėse narėse e, tokiu būdu daugiau nei 50 procentų Europos paramos lėšų yra panaudojama, e, nemaža dalis panaudoja Europos paramos supaprastinta tvarka maždaug 35 procentus visų lėšų. Ir e, kartais valstybės narės baiminasi tą supaprastintą procedūrą ir tvarką pasitelkti, tačiau mes skatiname atitinkamai elgtis per e, šią daugiametę finansinę programą ir ateitie, manau, dar labiau pasitelksime deleguotus teisės aktus, e, kuriuose dar išsameu apibrėšime, kaip mm, ta supaprastinta uh, es paramos lėšų panaudojimo tvarka galima būtų dar geriau pasinaudoti ir čia mes kalbame apie 7 milijardus lėšų iš Europos socialinio fondo. Taip pat e, mes parengėme įvairius standartinius arba šiek tiek mažiau standartinius e, taisyklių rinkinius, e, kuriais gali valstybės narės pasinaudoti tam, kad nereikėtų iš naujo e, arba naujai tvirtinti visos procedūros, taip pat omnibus paketu galime pasinaudoti. Bet kokiu atveju turime ieškoti būdų, kaip skatinti tą supaprastintą Europos paramos lėšų panaudojimą ir esame numatę taip pat ir tą šimto tūkstančių ribą, nuo kurios būtų galima taikyti tokią tvarką. Taip pat ketiname e, susijęti konkrečius projektus, konkrečius tikslus e, su konkrečiais tikslais ir jeigu tie tikslai būtų pasiekiami, tuomet e, būtų galima vėlgi šiems projektams taikyti supaprastintą finansavimo tvarką ir apskritai siekime valstybėms narėms sudaryti galimybės rinktis iš kelių procedūrų dėl mikrokreditų. Dėl jų suteikimo, taip pat dėl garantijų teikimo, įmant mikropaskolas. Mes tačiau matome, kad e, ta erdvė kuri egzistuoja jau e, mikrokreditų srityje, yra visapuškai išnaudojama. Todėl mes paprašėme galimybės e, susijęti lengvatinės paskolas su e, konkrečiais tikslais, žinoma, jas išduodant e, visą laiką naudojamasi tarpininkų, tai yra bankų paslaugomis ir čia reikėtų galvoti, kaip situaciją pagerinti ateityje, nes e, šiuo metu mes pakankamai daug dirbame su Europos investicijų banku, su investicijų fondu, kurie nori išlaikyti savo trigubą A reitingą ir žinoma <clears throat> reikalauja pakankamai didelių tarpininkavimo mokesčių komisinių, taigi e, čia reikėtų iškoti būdų, kaip šias sąnaudas mažinti. Aš manau, kad e, galime daryti išvadą, kad tos darbo vietos, kurios yra sukūrimas naudojantis mikropaskolomis, yra tvarios, ilgalaikės, taigi jeigu mes galime tikėtis, kad uh, E, teikiamas, užteiksime paramą startuoliui, kuris įdarbins 100 e, tūkstančių eurų gavęs paramą 150 darbuotojų, tai galime tikėtis, kad ateityje tokių darbuotojų skaičius ar darbo vietų skūrimų skaičius gali tik padidėti. Taigi, manau, kad bankų finansų sektoriaus atstovus turime susadinti prie vieno stalo su socialinės politikos srityje dirbančiais asmenimis, tam, kad bankininkai pamatytų, kokius rezultatus gali atnešti socialinės investicijos ir kad socialinėme sektorė dirbantis žmonės taip pat jau išmoktų pasinaudoti finansinėmis priemonėmis įgyvendinant savo projektus, o nebūti vien tik priklausomais nuo <clears throat> subsidijų ir e, įvairių garantijų. Taip pat e, buvo užduotas klausimas apie daugiametės finansinės programos busimosios e, struktūrą. Aš turiu pripažinti, kad ne visiškai supratau jūsų klausimą, galbūt e, asmeniškai galėsiu kada vėliau atsakyti. Taigi atsakiau, tikiuosi visus jūsų klausimus pakankamai išsamei. Ačiū uždėmesi. Uh, um... Dėkuoju, pane komisarė. Na tikrai nuskambė daug klausimų, daug atsakymų, dėkuoju už tai. Dabar siūlau pirmiausia išklausyti šešėlinių pranešėjų klausimų. Tiesiog žvelgiu į, e, į Alessandras pusę, ar norite pasisakyti kaip šešėlinio pranešėjo. Dėkuoju, ponė ir pirmininkė. Taip pat aš, ir aš savo ruoštų norėčiau e, padėkoti e, ir komisariai, kad atvykote ir kolegos pėdėsi, kai vardu pasisakau. E, Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad į mūsų komiteto posėdį atvyko e, ponė komisarė Teisin ir sudalyvaujate diskusijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taip pat dėl ponio Celer e, pranešimo pristatymą mane daug ką belieka pridurti. Vis dėlto turiu keletą klausimėlių konkrečiai. Viena iš problemų, kurias nuolat e, tenka konstatuoti, bent jau mūsų komitete, yra štai kokia. Tarkim, nu, mes e, įvertiname ne vien tik tais e, socialinių fondo gyvendimo pro, programas bei jaunimo garantijos įgyvenimo programas, bet taip pat ir įvairias programas skirtas, pavyzdžiui, studentų stipendijoms ir kitas programas vykdomas pagal programą Horizontas 2020. Tai yra, aišku, naujovių inovacijų programa, tačiau vis dėlto ji remiasi tiems svarbiais ramščiais. Pirmiausia, tai visa pagalba skiriama e, mokslininkams, dirbantiems e, tyrimų centruose, universitetuose. Na ir e, pagal tai yra skirstomas ir stipendijos studentams, o tai kitas dalykas - tai įvairios sutartys, pavyzdžiui, tiesioginės paramos profesoriams, mokslininkams, kitiems eks, ekspertams, paramos programams, kurie dirba pagal sutartis e, įvairiose Horizontas 2020 programuose. Na, kaip nesiekiai esame minėję, pastebėjome, jog beje, kas bebūtų naudos gavėjai ar valstybės narės, ar institucijos, ar jaunuoliai, ar profesoriai gaunantis paramą iš įvairių fondų, ar institucijos, ar tarkim iš socialinio fondo, pavyzdžiui, iš jaunimo garantijos ar horizontai 2020 e, programos finansavimo fondų, vis dėlto teko konstatuoti, jog mes Europos Sąjungoje uh, E, turime du būdus, e, kaip gauti paramą įsidengirbinimui. E, pirmiausia, tai yra žinių gilimui skirtos programos. Pavyzdžiui, čia e, paminėčiau e, sutartį su ekspertais ar profesoriais arba stipendijų studentėms. Na, o socialinio fondo tikslas e, teikti be kitako paramą e, E, įsidarbinant pirmas įkį ar ginti išsilavinimą. Na ir atrodo, kad bendras vaizdas nėra homogeniškas, nes neretai tenka konstatuoti, jog kadangi fondas, reikalų, socialinis fondas yra inertiškas, e, neretai iš socialinio fondo teikima parama nėra labai patrauki. Na ir įmonės e, arba net galbūt darbuotojai nesikreipia į fondą. O kitas dalykas tai yra horizontas 2020. Na ir neretai kalbama apie skirtingas finansavimo apimtis, nes tarkim horizontas 2020 kontekste E, yra numatyti paramos teikimo būdo, būdai, kurie tarsi apsigaubė žinių ekscelencijos aureolę na, ir Na ir tarsi daro įspūdis, kad pasinaudojus Horizontas 2020 e, programomis bus didesnė tikimybė įsidarbinti, negu kad, tarkim, gavus parmą iš socialinio fondo. Mm, tarsi staras pėdis, kad e, šis fondas remia netokias patrauklės rytis, sektoris. Taigi, norėtųsi sužinoti jūsų nuomonę, ar pavyzdžiui, su kolega Movidas kada nors pasvarsite, kad galbūt reikėtų pasikeisti gerąją param, e, patirtimi tam, kad uh, fondų programų teikiama program, parama būtų vertinima pagal uh, ekscelencijos pagrindą, vertinimą per ekscelencijos įsidarbinimo galimybių prizmę. O kitas dalykas, kitas dalykas, tai yra ateitis. Na, šiais metais teiksime rekomendacijas dėl praėjusių metų biudžeto gyvenimo. Ir, e, kaip žinia, šiais laikais yra labai svarbus socialinis remstis. Na ir tai aišku, su ateitimi susijęs elementas, visi labai norime jį paremti. Na ir tikrai e, dažnai apgailėstatna, kad trūksta socialinio aspekto, Ir norėtųsi iš jūsų pasižinoti, kaip vertinate parlamento rekomendacijas, kaip ketinate užtikrinti, kad jos būtų gyvendintos, be kita ko, horizonto 2020 jaunimo garantijos rytėje ir kitose mažesnėse programose ir projektuose, tam, kad būtų užtikrintos geresnės perspektyvos fina, fiskalinės rytyje įtvirtinti ir socialinį elementą. Dėkoju už jūsų klausimus, esu Aldi frakcijos šešėlinė pranešėja, taigi turiu keletą trumpų klausimų. Pone komisarė, pabandysiu apsiriboti vien tik biudžeto kontrolės uh, klausimais, nes aišku, galėčiau valandų, valandų su jumis e, e, kalbėti apie darbuotojų komendaravimą, socialinių teisų, ramsti, užimtumo klausimus ir taip toliau. Tačiau bandysiu drausmingai apsiriboti vien tik tai su biudžetu susijusiais klausimais. Pirmiausiai, sutinku su ponu Zeleriu dėl labai sudėtingų administracinių struktūrų, tai nesikį pabrėžta ir manau, kad e, naudos gavėjams dėl to labai apsunkiai gyvenimas dalykas, reikia to nepamiršti. O antra, dėl supaprastinimo, tai džiugu, kad e, supaprastinimo pastangos ir supaprastintų sąnaudų panaudojimo galimybės jau duoda rezultatų dėl tų, jeigu tas praprasintas sąnaudas iš tikrųjų leidžia sumažinti naštą, kur gulant naudos galėjų, gavėjant pečių ir mažėja paklaidų, rizika nesuprantu, kodėl yra e, poreikis skatinti, e, naudoti valstybės narės tą e, supaprasintą tvarką, nors kaip žinia, tai duoda naudos. Todėl turiu klausimą tiek jūsų, tiek ir auditorumų adresu, kodėl valstybės narės taip e, vangiai naudojasi tą supaprastintą tvarką. Ar dėl, taip nutinka dėl to, kad e, e, norint pasinaudoti šią tvarką, reikia pirmiausia orientuotis į rezultatus, o, o gal yra kitų priežasčių. O antras dėl valstybės pagalbos. Nes valstybės narės nuolat man primena, jog valstybės paramos sudėtinga tvarka joms kelia problemų. Taigi e, netgi apibrieštis valstybėse narėse skiriasi. Taigi, e, tarkim, e, viena iš problemų tai yra pasienio regionuose sąsajas reikia užtikrinti. Na ir, na ir, pavyzdžiui, vietos regioninės valdžios institucijos yra priklausomos nuo e, valstybės pagalbos tam, kad jos galėtų teikti pagrindinės paslaugas pasienio regionuose. Taigi norėčiau, ponė komisarė, sužinoti, ar e, yra planų ir poreikio sumažinti valstybės paramos teikimo tvarką. Ir taip, aš bandžiau apsiriboti biudžeto kontrolės klausimais ir dabar suteiksiu žodį poniu Pirinskiui. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat bandysiu pasisakyti kiek įmanoma glaučiau, kaip ir jūs. Ir galbūt ponas Servosas galėtų pabaigti e, savo pokalbį su ponė Taisam. Minutės jums suteikime. Pone komisarė, dėkoju, kad atvykote pas mus. Kaip ir kiti kolegos, norėčiau jums padėkoti už tai, kad taip aktyviai sungite šias diskusijas. Trumpai, trys klausimai. Vienas klausimas susijęs su tuo, ką jau aptarėme, tai yra 5.1 procentais įsisavinimo lygis iki 17 metų mm, spalio mėnesį įsisavinant e, finansavimą pagal šį programavimo laikotarpį. O kitas dalykas dėl N plus 3, kodėl taip menkai naudojamasi šiuo, šią galimybę. Bet to dėl 17 klausimo. Jūsų atsakymas susijęs su iš anksto nustatytais reikalavimais. Na, manau, kad e, jūsų atsakymė raštu jūs paminėjote dar vieną priežastį, kad valstybės narės labai vangiai įdėgia metinių ataskaitų rizikos e, mažinimo reikalavimus, Taigi norėtųsi sužinoti, dėl kurios priežasties valstybės narės taip nenori įgyvendina šį aspektą. Na ir ar tai yra susijęs su platesniu įsisavinimo mm, kontekstu iš IMF. Taip pat dar du papildomi klausimai. Vienas susijęs su valdymo institucijomis. Ar galite įsivaizduoti, kad dabar jau paskirtos valdymo institucijos Ar manote, kad joms galima suteikti iš naujo pakartotinai galiojimus ir kitam programavimo laikotarpiui? Ir kaip galima būtų padėti išspręsti šią problemą? Be to, ar žinote apie valstybių narių individualią patirtį? Nes, kaip minėjote, e, vyko bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pavyzdžiui, su profsąjungomis ir kokia patirtis tose valstybės narėse lyginant su tomis, kuriuose toks bendradarbiavimas nevyko ir kaip tai atsiliepė lėšų įsisavinimui. Antras klausimas susijęs su Europos semestru. Jūsų e, e atsakymas į antrą klausimą, e, tai komentavote ir, pavyzdžiui, yra lūkesčių kad e, komis, komitetas įvertins jūsų vertinimus pagal šalis ir bus atsižvelgta į specifinių rekomendacijų šalims socialinius aspektus. Jūs e, minėjote, kad tai yra e, atskiras vertinimas kiekvienai šaliai, atskiras paslaugų vertinimas. Taigi, turint galvoje socialinių remsti. Ir turint galvoje, kad semestras šias rytie duos didelių rezultatų, gal būtų tiesesnių būdų įvertinti, kaip įgyvenimas šių rekomendacijų socialinis aspektas Na ir tai susijęs su mano paskutiniu klausimu dėl ekonominės ir pinigų sąjungos, tai susijęs ir su septintu klausimu, kuri, kuris be kita ko liečia ir socialinių teisų ramsti. Ir tai yra beje esminis veiksnys, kuris įtakos būsimos pinigų ir uh, ekonominės sąjungos formavimą ir, pavyzdžiui, lapkričio antros dienos rekomendacija liečia vien tik tais eurozoną ir jis susijusi su fiskalinė ir e, finansinė sąjunga bei valdymu ir atskaitomybė. Jūsų paskutinėme sakinėje paminėta, jog e, sąja, nauja sąranga turėtų duoti rimtesnių postumių reformoms, o taip pat turi užtikrinti, jog pinigų ir ekonominė sąjunga leis pasiekti pirminių tikslų, tai yra užtikrins ūkio auginimą, augimą ir ekonominę ir socialinę sąnglaudą. Taigi mano klausimas yra štai koks. Kadangi jau dabar pradėta gyvendinti socialinį teisų ramstį, Ar iš tikrųjų tai užtikrina didesnį divergenciją tarp e, eurozonos valstybių narių ir kitų? Nes vienas iš pagrindinių tiks minčių buvo, kad šis ramstis turėtų apimti visas valstybės narės, atsižvelgiant į jų ypatumus, nepriklausomai nuo to, ar jos pri, e, priklauso pinigų sąjunga ar ne. ir kaip tai e, siejasi su socialinė sanglauda. Dėkuoju, ponė Pirinski, ponė komisarė. E, tikiuosi, kad turite laiko pasižymėti visus klausimus, nes jų buvo nemažai ir dabar paprašysiu atsakyti visus juos. Okay. I missed one, but I ask uh, my neighbors here. Whether... C'était sur le... Oui, le semestre disait dans notre question 2. Mm -hmm. That's about uh, Uh, may I maybe ask first the court of auditors because... Gal pirmą suteiksiu galimybę pasakyti auditorumo atstovai. Jeigu jums reikia keletą minučių dar pasigilinti atsakymus. Mm -hmm. Ne, vis dėlto aš galiu atsakyti. Ayala. Um, on, uh, yeah, we have, um, ja, sorry, ik zal het in het Nederlands doen opnieuw. Uh, Horizon 2020 en onze fondsen. Horizontą 2020 ir eh, Europinių fondų galiu pasakyti, kad eh, įvertinimas uh, atliktas parodo, kad kuomet žmonės e, viena priemonė pasinaudoja, tai gali tikėtis e, geresnių galimybių ateityje, jeigu jų projektas arba prašymas yra atrinkamas gauti europiniam finansavimui ir tokiu būdu taip pat galima tikėtis e, mokslo tyrimus ir tie geresnių rezultatų. O vertinant Europos socialinių fondų kitų mūsų koordinuojamų fondų paramos prašymų teikėjus. Matome, kad e, čia galbūt e, tas efektas yra mažesnis. Ne vienu atveju galime tikėtis, e, kad rezultatai yra apčiuopiamesni ir konkretesni. Pagal Horizontą 2020 programą e, gavus paramą, tuo tarpu e SF teikiama parama nebūtinai atneša iš karto laukiamų rezultatų ir e, naudojant šią paramą nėra sukūriamos tvarios darbo vietos. Tačiau e, e SF fondo lėšos yra skirimas žmonėms, kuriems yra sunkiau įsitvirtinti visuomenėje, kuriems reikia gyti papildomų kvalifikacijų, nes jie galbūt mokykloje nelabai e, stropiai mokėsi ir galbūt e, jie tam tikrame gyvenimo etape patiria tam tikrų sunkumų, e, kurie neleidžia jiems lengviau integruotis į visuomenę. Tik aš manau, kad mes keliame skirtingus tikslus skirtingoms tikslinėms grupėms, tačiau tikrai dedame visas pastangas, kad padėtume žmonėms, kurie gauna paramą iš ISF e e, ir kitų socialinių fondų, europinę paramą, kad e, tie žmonės, siekime pasirūpinti, kad tie žmonės būtų gerbiami. Praėjusią savaitę vyko įvairūs renginiai skirti Europos švietimo ir įgūdžių savaitai ir galiu pasakyti, kad žmonės, kurie tose renginiuose dalyvavo ir pasakojo apie tai, kaip gavo uh, paramą iš mūsų fondų, kad galėtų dalyvauti dualinio mokymosi e, sistemoje. Ir praėjusiais metais mes pirmą kartą e, tą profesinį įgūdžių savaitę e, suorganizavome ir žmonės tikrai galėjo daug pavyzdžių pateikti apie šių priemonių naudingumą jų mieste, valstybėje ar, ar regione. Taigi tai yra labai svarbi sudėdamoji mūsų įgūdžių darbo atvarkės dalis e, tam, kad e, e, padidintume pagarbą arba daugiau pagarbos rodytume žmonėms, kurie pasirinko techninės profesijas, pasirinko galimybės tobulinti savo techninius įgūdžius rytoj, pavyzdžiui, Lisabonoje mes dalyvausime bendroje konferencijoje, išvyksiu iš karto po šio posėdžio ir ten diskutuosime socialinių inovacijų temą kartu su kolega Moedas, kuris yra atsakingas už programą Horizontas 2020 ir aš manau, kad tai taip pat bus puikia proga susijęti mano anksčiau minėtas dvi sritis e, tarpusavyje ir e, rytoj daug apie tai kalbėsime kalbėsime apie būsimas priemonės šioje srityje. Kolegai Pirinskui, sakydama į klausimus dėl skirtingų pakankamai žemo esparmos e, e, lėšų įsisavinimo lygio, galiu pasakyti, kad e, tos finansinės korekcijos yra susijusios su dėlsa Ir žmonės nori būti tikri, kad nepažeis jokių nustatytų taisyklių es paramos lėšų panaudojimo, todėl ir yra pasitelk, pasitelkiamas tas koregavimo mechanizmas, kuris pritaikomas tuo metu, jeigu valstybės narės nenustato pačios atitinkamų klaidų teikiamuose paraiškose. Tai yra e, viena iš dėl sos priežasčių, tačiau noriu pasakyti, kad gaunama nauda čia tikrai nusveria patiriamas išlaidas, nepaisant to, kad e, projektų įgyvendinimo terminai šiek tiek e, pailgėja, tačiau mes, noriu pasakyti, pirmiausiai remiamės valstybių narių atliekamo audito rezultatais ir tikrai nenorime keturgubų auditų atlikinėti, kad sutaupytume pakankamai lėšų, nes tos lėšos turi būti skirtos tiems tikslams, kuriems ir yra numatytos panaudoti, tačiau būtent dėl to metų pabaigoje mes taikome tam tikras finansinės korekcijas tam, kad galėtume geriau pasitikėti tais audito rezultatais kuris atliekamas valstybės narėse teikiamais dokumentais ir išvadomis. Ir tai, manau, geriausias metodas. Ar geriau lėšos yra įsisavinamos ten, kur e, glaudžiau tarpusai bendradarbiauja valstybinės struktūros, nevyriausybinės organizacijos. Negaliu to patvirtinti, tačiau nenustepčiau, jeigu taip atsitiktų, nes tose šalise kuriuose socialinis dialogas vyksta pakankamai sklandžiai, kur socialiniai partneriai geriau tarpusai bendrauja, tikrai galime tikėtis ir geresnių socialinės politikos rezultatų. Ir manau, kad bet kokios priemonės, siekiant tinkamiau, geriau, veiksmingiau įsisavinti fondų lėšas yra sveikintinos, bet kokiu atveju šią informaciją patikrinsiu ir jums atsakysiu konkrečiau. Dar užduos klausimas dėl semestro ir ramšio socialinių teisų semestre pateikiamos rekomendacijos yra parengiamos po konsultacijų su įvairiais generaliniais direktoratais ir iš tikrųjų mes stengiamės labiau atkreipti dėmesį tose konsultacijose į socialinės politikos aspektus. Kadencijos pradžioje pirmininkas Junkeris paragino daugiau dėmesio skirti socialinės politikos elementams ir mes ėmėmės atitinkamų pastangų, todėl e, rekomendacijose atskiroms šalims iš tiesų dabar daug daugiau dėmesio skiriama socialiniams aspektams, taigi buvo patvirtintas socialinių teisių ramstis ir kuriame yra nu, pristatyti socialiniai rodikliai. Praėjusią savaitę jau pradėjome gyventi tinkamas socialinės politikos iniciatyvas ir uh, kokius pasiūlymus to tarpu įgyveninant socialinės politikos ramstį pateiks komisijos nariai Taisen, Moskovičiai ar Dombrovskis atsakingi už konkrečias savo veiklos sritis. Negaliu dabar pasakyti, kad, nes mes e, orientuojamės į skirtingus dalykus, tačiau tikrai nesudarinėjame kažkokių tai nuopelnų sąrašo kas daugiau ir geriau pasiūlė, kalbant apie ekonomikos ir pinigų sąjungos stiprinimą. Gruodžio 6 dieną komisija pateiks atitinkamus pasiūlymus dėl naujos ekonomikos ir pinigų sąjungos sandaros. Kaip jie atrodys dabar dar negaliu Jums pasakyti, nes ties tuo dar yra dirbama. Čia noriu pasakyti, kad eurozonoje, kurioje turime mažiau priemonių, e, ką nors pakeisti, kuomet e, konstatuojami tam tikri rimtesni atotrukiai, nes vykdoma E, viena pinigų politika, taigi mes turime užtikrinti kuo didesnę sąnglaudą tarp eurozonos šalių ir dar didesnį tarp likusių ES narių, ne tik dėl to, kad to norime, dėl to, kad esame priversti taip elgtis. Taigi, kuomet socialinių teisų ramstis buvo pristatytas, tai pirmiausia, jis turi būti naudingas eurozonai, tačiau ne tik jai, o visoms 28 valstybėms narėms ateityje arba greitai 27 valstybėms narėms. Taigi sąglaudą reikia didinti tarp 27 valstybių narių ir taip pat skatinti e, tokias šalis, kaip, e, kurios neturi eurozonos, pavyzdžiui, Danija. Prieš prisijungti, kalbant apie ekonomikos ir pinigų sąjungos sustiprinimą, reikia ieškoti tam e, tikrų galimybių, priemonių, kurias pasitelkus galėtume atremti tam tikrus e, asimetrinius sukretimus, e, o kaip konkrečiai tai turėtų vykti, kaip tos priemonės konkrečiai turi būti naudojamas, dabar jums negaliu pasakyti, tačiau e, tiek semestro kontekste, tiek ir apskritai kalbant apie socialinės politikos ramščio nuostatų įgyvendinimą, Mm, tai jos turi būti įgyvendinamas visose valstybėse e, narėse, tačiau e, skirtumų tarp jų vis tik tai yra, nes socialinės politikos sistemos skiriasi, nepaisant to mes stengsime situaciją kuo labiau suvienodinti. Valstybės parama Ar dar galėčiau trumpai atsakyti klausimą dėl uh, subsidijų, dėl valstybės teikiamas paramos. Jūs minėjote, kad procedūros yra pakankamai sudėtingos ir galbūt reikėtų susitarti dėl tokių deminimis taisyklių tam, kad nereikėtų daryti išimčių tokio pobūdžio projektams, E, tai rengiam pasiūlymus dėl būsimos daugiametės finansinės programos, turime iš šį aspektą atsižvelgti ir pasiūlyti atitinkamą e, sprendimą, kalbant apie supaprastintą lėšų įsisavinimo procedūrą, kodėl e, ji neturėtų būti patrauklesnė valstybėms narėms, ypač turintuminėje, kad klaidų galimybė yra mažesnė. Šią opciją pasirinkus, tai paprasčiausiai tos procedūros, ta tvarka nėra pakankamai žinoma valstybėse narėse, o kas nėra žinoma, tas nėra ir mėgstama, kaip e, sako viena Olandų patarlė. Taigi, manau, kad tai yra pagrindinė priežastis, kad e, šios priemas nėra taip populiarius. Jeigu dar liko klausimų, tai jūs galėsite atsakyti juos raštu. Dėkoju, pane komisarė. Dabar suteiksiu audito rūmo atstoviai Ivanovai, kuriai buvo taip pat pateikta klausimų. Ir po to pranešėjui Zeller. Nučiūčiau padėkoti pranešėjui ir komiteto nariams už įdomius komentarus ir klausimus. Norėčiau atsakyti į pranešėjo kai kuriuos komentarius. Jisai kalbėjo apie tai, kad pakankamai didelį paklaidos procentas ir kad e, nors ir pagerėjo užimtumo skaičiai, statistika, tačiau vis dėlto to nepakanka. E, pagerinti situaciją padėjo pagerėjusias makroekonominės sąlygos. Šiais metais e, parlamente vyko konferencija, kurioje buvo kalbama, kad reikia jaunimo užimtumo klausimų spręsti, reikia visą apimančio požiūrio. Jūs kalbėjote apie kitus socialinės politikos iššūkius ir aš dabar norėčiau pasinaudomą progą pasakyti, kad kitais metais mes rengiame dokumentą, kuriame kalbėsime apie imigrantų integraciją. Aš manau, kad tas dokumentas bus naudingas jūsų diskusijose. Ir žinoma, jaunimo užimtumo iniciatyva ir tvarumas yra svarbiausi klausimai. Aš turiu tam tikrų statistinių duomenų, tačiau jie nėra tokie padrasinantis. 48 procentai jaunų žmonių ir po šitos priemonės mm, finansavimo panaudojimo jie dar lieka ir e, be darbo arba priklausomi nuo šitos priemonės dar šešis mėnesius, todėl viskam prireiks laiko. Komisijos buvo klausima, Tai buvo 25 klausimas. Aš nenorėčiau būti jūsų advokatu komisija, bet norėčiau atsakyti jį kartu. Buvo kalbama apie kliūtis, kurios neleidžia tinkamai įgyventi jaunimo užimtumo garantiją. Žinoma, yra įvairių kliuvinių, yra nepakankamas vertinimas, nepakankamas finansavimas, nėra pakankamai tvaraus integravimo būdų taip pat skirtingi profesiniai gebėjimai. Ne viena valstybė narė, kuriuose, kuriuose lankėmės išskyrus Airiją, netenkina visų keliamų reikalavimų pagal atskirus kriterijus. Iš tikrųjų, mes čia kalbame apie vadinamą minkštąją teisę, vadovaujamas tarybos rekomendacijomis, Komisija gali teikti rekomendacijas valstybėms narėms, tačiau pačios valstybės narės turi gyveninti ir politiką, ir strategiją. Dėl supaprastintos kaštų apskaitos. Aš pritariu komisijos vertinimui ir norėčiau pakartoti tai, ką pasakiau praėjusią savaitę. 35 sandorių patikrintų Vengrijoje neišryškino iš esmės jokios konkrečios paklaidos. Procentas buvo nulinis. Labai svarbu supaprasinimo dokumentas, bet to ir kitos ataskaitos dėl žemės ūkio lėšų įsisavinimo gali padėti atsakyti jūsų keliamus klausimus, tačiau dar kartą noriu pakartoti, kad reikia pagamai daug laiko išmokti ir e, laiko, kol situacija pagerės kadangi mes kitais metais pasiūlysime dar daugiau naujų finansavimo priemonių ir tai reikėtų, tam prireiks daugiau laiko. Ačiū dabar pranešėjas. Ačiū pirmininkė, dėkuoju Ivanovai ir poniai Tyson už jų pasisakymus ir atsakymus į klausimus dėl finansų sistemos sandoros. Galbūt klausimą netinkamai suformulavau Aš pasakiau, kad ES turi įvairiausių finansavimo šaltinių. ESM teikia paramą valstybėms, kurios įsiskolinusios. Taip pat mes galime teikti kreditus, bet to 60 milijardų turto vertės superka Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, taip pat strateginių investicijų fondonas, taip vadinamas liaudiškai Junkerio finansavimo planas, taip pat iš ES biudžeto yra finansuojami struktūriniai ir socialiniai fondai. Taigi daug priemonių yra nukreipiama į finansinės programas, į patikos fondus, kurie valdo šitas lėšas ir todėl biudžeto kontrolierams tenka nelengva užduotis patikrinti, šituos rautus. Kita vertus kyla klausimas, kokį vaidmenį vaidina struktūriniai fondai, kurie tiesiogiai iš biudžeto yra finansuojami, nors yra ir kitų galimybių ir kokios yra šitų fondų perspektyvos nes prieš keletą metų buvo kalbėta apie tai, kad ES svarbiausia priemonė skatinti augimą ir užimtumą tai yra ES struktūriniai investiciniai fondai, apskritai kalbant, ES struktūriniai fondai, o dabar apie jas beveik nekalba, nekalbama komisijos pasisakymė, kai kalbama apie užimtumą, augimą. Aš iš savo profesinės praeities žinau, kad šitie fondai yra labai svarbus. Praėjusiame šimtmečio paskutinėme dešimtmetyje situacija mano šalyje nebuvo tokia kaip dabar. Tiesiog 20 procentų buvo nedarbas, jaunimo nedarbas buvo šiek tiek mažesnis ir mums pavyko įveikti šitas problemas, kadangi mes naudojamės ES struktūriniais fondais. Tačiau tam reikalingos struktūros, reikalingas įvairių administracinių struktūrų bendradarbiavimas. Jeigu jo nebus, tai tuomet jaunimas, jaun, jau, jaunas žmogus e, neturintis darbo tiesiog gaus laikiną darbą keletui mėnesių, po to vėl liks bedarbis. Taigi mes turime dirbti toliau, užtikrindami tvarumą. Vakar, praeitą savaitę mes e, dėrėjomės dėl naujos finansinės programos ir manėme, kad reikia sustiprinti jaunimo užimtumo garantijų programos įgyvendiną. Kolegos iš Ispanijos atrodo kalbėjo, kad nereikėtų didinti lėšų, kadangi jų, jas, jomis sunku pasinaudoti. Ir tai rodo, kad šioje srityje reikia dar kai ką nuveikti, kad šitos lėšos atneštų apčiuopiamų rezultatų, nes patys pinigai dar nieko nelėmė. Aš e, klausiau, nesgirdau atsakymo apie 200 milijonų, kurie Italijoje ir Ispanijoje iš šeštųjų metų finansavimo programos buvo suspenduoti. Norėčiau paklausti, kodėl tai taip ilgai užtruko. Dar kartą dėkoju už jūsų atsakymus ir linkiu sėkmės toliau įgyvendant socialinę politiką. Komisarė, ar jūs norėtumėte atsakyti į tą paskutinį klausimą, į kurį neatsakėte? Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjau. Paskutinis klausimas, kodėl tiek laiko užtruko, kol iš Italijos ir Ispanijos programų lėšos buvo suspenduotos. Viskas priklausė nuo to, kad Teisingumo teismas turėjo priimti sprendimą ir visi tie procesai užtruko. Dėl ateities finansavimo ir lėšų Aš taip pat norėčiau, kad ir naujoje finansinėje programoje būtų pakankamai lėšų įgyvendinti socialinės programas. Tai, ką sako ambasadoriai ar kas yra tiesiog šiaip pasakoma, yra politinių prognozių klausimas, politinės vizijos klausimas. Iš tikrųjų mes laikomės socialinių principų ir labai svarbu, kad jie įgyvendinami būtų, o tam reikia ir reformų, ne tik tai įstatymų ir e, kitų teisės aktų bei politinių priemonių. Mes turime atlikti savo namų darbus, juos pradėjome, tačiau reformos turi būti gyvenamos valstybėse narėse, mes tik tai galime joms padėti, o tam reikalingos Europos socialinių fondų lėšus. Mes laukiame esminių pokyčių globalizavimo akivaizdoje ir turime parengti žmonės, kad jie galėtų uh, E, priimti naujas darbo formas ir kad jie ir toliau galėtų apsirūpinti viskuo, kas yra reikalinga. Visą tai yra labai svarbu, vien tik tai mm, išmokomis nedarbo atveju, nedarbingumo atveju mes nieko nepadėsime. Reikalingos reformos. Reformos gali būti paskatintos mūsų teikiamų finansavimu. Taigi struktūrinės reformos turi būti tęsiamos, jos, o lėšos iš ES biudžeto turėtų būti taikomos ir įsavinos lankščiai. Tik taip mes parodysime, kad Europoje labai svarbu žmonės, kad ne vienas nebus paliktas nuo šalyje socialinių teisių ramstis. Jam pritarė visos trys institucijos. Tai yra labai svarbus dokumentas, yra, kuris yra spausdintas e, vadove ir, žinome, kitais metais mes intensyviai vadovausime šituo naujų dokumentu. Ačiū. Yes, um... Aš taip pat norėčiau kai ką pridurti. Mano klausimai tikrai patenka į mūsų biudžeto komiteto veiklos rytį ir kadangi mums labai svarbu biudžeto sudarimas ir biudžeto įgyvenimas, aš tiesiog norėjau dar kartą pakartoti, kad mū, mano klausimai neišėjo už kontė komiteto ribų. Galbūt jūs nesupratote mano humoro. Aš pasakiau, kad mes galime dienas ir valandas kalbėti šiomis temomis, tačiau mes kol kas turėtume kalbėti apie biudžeto kontrolės klausimus. Dėkoju komisarai, dėkoju auditorumo atstoviai Ivanovai. Labai atsiprašau, kad buvo nedaug mūsų komiteto narių salėje, labai sunku pirmadienį po pietų jiems laiko atvykti, labai malonu buvo išgirsti jūsų atsakymus ir tikėjusiu mes pratesime aktyvų bendradarbiavimą. Toliau tęsime darbą. Ja, wir fahren fort in der Tage. Taigi, teskime darbą pagal darbo atvarkę. Labadiena, ketvirtasis punktas. Ataskaita apie mūsų faktų nustatymo vizitą į Lenkiją šių metų balandžio mėnesį. Deja, šio vizito, šiame vizite dalyvavo tik keturi nariai iš mūsų komiteto. Kolega Von, šalia manęs sėdintis dalyvavo, taip pat kolega Celeris, ponas Cenetski, bent jau iš dalies dalyvavo ir kolega Pitera taip, kvotą nepatenkantį kolegiją, taip pat aš ir dalyvavau. Na ir tai buvo įdomi kelionė, svarbus vizitas. Mes susipažinome su tuo, kaip vykdomi struktūrinių fondų finansuojami projektai Lenkijoje, parengtas pranešimas, viskas ten nurodyta ir, kaip minėjau, ši kelionė buvo e, labai visapusiška. Norėčiau trumpai apžvelgti ataskaitą. Pradėjome nuo Breslau e, oro uoste, e, į kurį visi ir atvykome. Na ir e, šis oro uostas buvo renovuotas ES lėšomis, nurodytos atitinkamas lėšas, toliau važiavome į technologijų centrą ir ten susipažinome su vandens sulaikymo sistema, nes prie miesto esančiam Breslo miestui tai yra svarbu. E, praeitie miestas nesikį buvo užtvindytas ir įsitikiname, kad e, taip, pasiekta tikslų, panaudojus milijoninės Europos sutiktas lėšas. Kitą dieną greitkeliu važiavome toliau, susipažinome su pačiu greitkeliu buvome ir apsilankėme Varšuvos e, bažnyčios centre, pastoralinėme centre. Pijas centre, kuris taip pat buvo finansuotas iš ES lėšų, o dieną prieš tai e, mes susipažinome su pažangiai išmane transporto valdymo sistema greitkelyje. O po to apsilankėme Vilton įmonėje, e, ir susipažinome su ES finansuota laboratorija ir galime apžiūrėti elektros gamybos įrenginius ir e, čia buvo mišrus finansavimas iš nacionalinių šaltinių ir europinių šaltinių. Taip pat domėjomės e, transporto e, valdymo klausimais, apie tai kalbėjom apie pietų. Jeigu pažiūrėtume tą ataskaitą ir beje norėčiau padėkoti už didelį darbą, kuris buvo sudėtas rengintis šiam vizitui ir parengiant ataskaitą, pažiūrėkite 22 puslapį ir e, ten galite susipažinti su tuo, kas pasiekta ES lėšomis Lenkijoje. Nes 85 e, procentais finansavo Europos Sąjunga šias transporto sistemas, greitkelį. Nu, o pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume e, į Prancūziją, Vokietiją, kiek čia yra skiriama Europinio finansavimo greitkeliams, čia beje ne mano mintis, kiti ją pasiūlė. Taigi matote čia transporto apimtis ir tenka konstatuoti, kad ES investavo didelės lėšas Lenkijoje, nežiūrint to, kad ten transporto srautai ten nėra dideli. Uh, E, ne visur, galbūt 16 e, tūkstančių automobilių per dieną, tai yra tikrai nelabai didelis e, transporto srautas, taigi išvada būtų štai kokia. Ir kila štai koks klausimas, ar visuomet tinkamai atrenkami projektai. Kitas klausimas, ar prasminga atlikti viešas institucijas, Ar tai būtų investicijos į greitkelius, vandens tvarkos e, sistemas, e, vandens sulaikymo sistemas, potvinių zonose. Vilton įmonės e, atveju tai buvo akivaizdu. Dabar įmonė turi pilną investicijų kasą, gali apsipirkti, tai ir daro. Taigi kyla klausimas, ar verta taip finansuoti viešas investicijas kai e, naudos gavėjas faktiškai neprisideda pats prie šių investicijų arba prisideda labai menkai, nes viešo, viešų investicijų srityje e, verta pagrista tikėtis, kad e, naudos gavėjas prisidėti, nes nie, jeigu niekas nekainuoja, tai nieko ir neverta. Mm, Konstatavome, kad Lenkijos valdžios institucijos iš esmės dirba gerai, tai noriu pabrėžti, tai minėjau ir vizito metu, tai noriu priminti ir šiandieną. Mm, konstatavome, kad Lenkijai teko įsisavinti didelės sumas, nes Lenkija yra didžiausias e, naudos gavėjas iš e, struktūrinių fondų šiame periode aplink Ispaniją. Taip pat pastebėjome, jog yra didelė investicijų įvairovė ir investicijos duoda rezultatų. Pastebėjome, jog Lenkija iš tikrųjų e, vystosi link. Um, modernios pramonės valstybės, darbuotojai naudoja įvairias technologijas, taip pat yra minčių Lenkijoje, kaip toliau uh, galima panaudoti finansavimą. Finansavimas dar nebaigtas eh, regionuose, taigi matome, kad in, daug kas vyksta Lenkijoje, panaudojamos investicijos, tai labai akivaizdu. Uh, ir to pasakoje Lenkija kūrė modernes ekonominės struktūras. Apskritai šiaip yra moderni šalis, vis dėlto nesuprantu, kad nežiūrint to, kad Lenkija taip skeptiškai vertina Europos Sąjungą mm, ir nėra Europos Sąjungos šalinkė, nes matome, kad mokesčių mokėtojų e, lėšomis iš kitų ES valstybių, pinigai nenukrenta iš dangaus, ES yra mokesčių mokėtojų bendryje ir jos lėšos yra intensyviai investuojamos Lenkijoje. Taigi, e, Taigi svarbu, kad visuomenėje žmonės žinotų apie tas didelės investicijas iš ES pusės. Taip pat susitikome su nacionaliniu auditu rūmų atstovais, su parlamento atstovais ir be kita ko nurodėme, jog e, norėtume, jog Lenkija dalyvautų Europos e, prokuratūros e, e projekte, tai nieko nekainuos ir tai iš tikrųjų yra svarbus projektas, kuris leis apsaugoti sąjungos finansinius in interesus, tai yra komisijos projektas. Taigi, pirmas iki lankėmės Lenkijoje nuo jos įsteigimo Europos Sąjungo. Gerai, kad apsilankėme, būtų buvę geriau, jeigu artimiausiu metu galėtume vėl apsilankyti Lenkijoje, nes manau, svarbu nuolat kelti tam tikrus klausimus ir nuolat priminti mūsų e, poziciją. Šiaip pats vizitas buvo labai įdomus, kadangi faktiškai e, apkeliavome ko ne pusę šalies, e, aplankydami įvairius projektus, taigi kolegos iš tikrųjų tam uh, kolegoms tai davė naudos, kolega Vant, kolega Celler dalyvavo, jie šiuo metu yra e, posėdėje, taigi gal pasidrinkite ir savo patirtimį. Kolega Von, prašau. Yeah, yeah, thanks, Jay. You, you gave a good summary of the... Dėkui, ponė pirmininkė, gerai apibendrinti vizitų, vizitų rezultatus, atrodo jau senokai, šių metų balandžio mėnesį ir prisimenu du dalykus. Teko keltis ir pradėti dirbti labai anksti, o darbą baigtume labai vėlai, jeigu teisingai prisimenu. Taip pat prisimenu, kad e, aplankėme daug infrastruktūros projektų ir faktiškai aplankėme įvairiausius infrastruktūros projektus, pradedant geležinkelio, vandenvaldos projektus, oro uostus, van, taip pat matėme uh, mišriai finansuojamus uh, projektus. Iš esmės e, nenustatėme didelių klaidų, sukčiavimo, iš esmės viskas valdoma gerai. Konkrečiai prisimenu vieną sistemą, kuri kelia šiek tiek susirūpinimo, tai buvo Roslav katedros bažnyčioje. Gal dabar rizikuoju būti ekskomunikuotų, bet man atrodo, ten buvo tam tikrų problemų ir man rodos, ten nutikė keli e, milijonai. E, e, svarų ir buvo sukurtos tik tai trys darbo vietos visų tų lėšų dėkomis. E, ir tikrai nedidelis lankytojų per metus skaičius. Taigi kyla klaustukas dėl tokio pobūdžio finansavimo skiriamo kultūros projektams. Gal, aš nesakau, kad nereikia ateityje finansuoti kultūros projektų, bet galbūt reikėtų geriau argumentuoti tokį finansavimą pasitelkiant ekonominę naudą kaip veiksnį. Taigi aš manau, kad tikrai kalbant apie e, finansavimą po 20 metų reikėtų apie tai pagalvoti ir pradėti jau dabar apie tai kalbėti. Dėkuoju, ponė Kal... pirmininkė. Deja, negalėjau dalyvauti tos delegacijos vizite, tačiau, kadangi esu kilęs iš Lėzijos, vis dėlto e, jaučiu didelius sentimentus mūsų kaiminiai šaliai ir todėl labai didžiai seku te, viską, kas ten vyksta. Na, aišku, dažnokai e, lankausi tose vietovėse, kurias aplankė ir delegacija. Norėčiau perspėti dėl štai ko. Mm, dabartinė vyriausybė mm, skleidžia tam tikras nuotaikas, kursto šiek tiek prieš Europos Sąjungą ir norėčiau perspėti, nemanyti, kad tos nuotaikos pasklidusios po visą Lenkiją, nes pavyzdžiui, regione, kur dažnai lankausi, meras yra labai proeuropietiškas, palaiko Europos vienimosi procesus. Breslau tai yra konkrečiai, Breslaus praeitie buvo Europos kultūros sostinė. Ir tikrai meras ir šis miestas nepalaiko dabartinės Lenkijos vyriausybės linijos. Ir net 2008 metais, kai visos šalis, skaitant ir Vokietiją, mm, neaugo ekonomiškai, netgi ūkis smuko, vis dėlto Breslau ūkis toliau augo. Ir taip e, nutiko struktūrinių fondų paramos dėka ir to pasakoje pavyko užtikrinti Breslau ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą ir užimtumą dėl transporto infrastruktūros klausimų. Tai pritariu mūsų pirmininkės kritikai. Taip, e, buvo statomi greitkeliai, e, galvojant apie, bus, apie jau įvykusias e, futbolo E, futbolo čempiona, Europos čempionato e, Lenkijoje buvo manoma, kad e, važiuos daug žmonių automobiliais į tą renginį. Ta, tačiau, pavyzdžiui, iš tų lėšų buvo kur, pirkamos ir policijos mašinos su video filmavimo įranga. Na, priekaištas yra štai koks, kad iš, iš, iš, iš esmės buvo numatyti milijardai geležinkelių infrastruktūrai, tačiau tos lėšos buvo skiriamas kelių infrastruktūrai. Beje, norėčiau pabrėžti, kad turime transeuropinius tinklus, kurių tikslas yra apjungti e, Baltijos šalis su e, įvairiais ES e, regionais, o dabar teko nutraukti geležinkelių transportą tarp Lietuvos ir Lenkijos, nes tiesiog be per ra, nes e, dėl veikiausiai kel, geležinkelio kelių būklės traukiniai negali važiuoti greičiau negu 30 km per valandą. Taigi iš tikrųjų svarbu, kad Europos struktūrinių ne, ne, fondų lėšas būtų panaudojamas ir Europiniam planavimui. Taigi, e, nes e, kitaip. E, daug žmonių ir toliau važinėja automobiliais e, Lenkijoje, O šiaip Lenkija yra svarbi šalis ir Lenkija daugelis žmonių labai vertina Europinį solidarumą. Kolega Piterle, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš provincijos kilusi, nors gyvenu Lenkijoje, tačiau e, Mazovijos vaivadijai atstovauju ir labai e, daug keliauju po savo rinkimo apygardą, kiekvieną savaitgalį lankausi įvairiose kaimuose ir miesteliuose ir puikiai žinau, kaip gerai naudojamas Europinės paramos lėšomis, kaip e, Mazūrų kraštas pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį, plika akimi matome ir žinoma, jeigu <clears throat> Kai kur e, kitur Lenkijoje galbūt daugiau kelio buvo nutiesta, mažiau naudojama, tačiau, pavyzdžiui, Mozūrose tikrai labai daug kelių yra tiesiog užkimsta. Štai, pavyzdžiui, S8 kelias, galbūt po penkerių arba aštuonerių metų e, bus smarkiai, daug smarkiau apkrautas, nes e, Lenkija vyksta labai aktyvus žmonių judėjimas keičiant gyvenamą vietą ir manau, kad laikui bėgant viskas išsilygins. Kalbant apie euroskeptiškumą Lenkijos, tai Lenkai tikrai yra labai dideli eurooptimistai ir man kaip opozicijos atstovui atstoviai tikrai labai skauda širdį dėl to, kad visa neigiama informacija susijusi su Lenkija yra gaminama arba atsiranda dėl vyriausybės kalties, o šiaip apklausos rodo, kad 80 procentų Lenkų teigiamai nusiteikę ES atžvilgių nori joje pasilikti. Žinoma, gyvenama, gyvename sudėtingais laikais, tačiau Lenkai aukštai vertina ES E, užtikrinama saugumą ir ne tik finansinę paramą. Tik tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū. Tikrai galime puikiai įsivaizduoti, kad situacija nėra labai paprasta ir tikrai niekas nepageidautų gyventi tokiamis aplinkybėmis, e, kuriomis šiuo metu gyvena Lenkija ir tikrai šalis yra susiskaldžiusi, tas politinis susiskaldimas turės įtakos ir ES e, paramai skiriamai. Regionų reikalų generalinio direktorato atstovo komisijos taip pat turime, sveiki atvykę, jeigu turite ką pasakyti, tai nesidrovėkite, nurodykite mums kryptį, kurią turime išvelgti. Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau tik tai trumpai sureaguoti į jūsų <clears throat> paimtos ataskaitos aspektus. Daugumą išvadų mes pritarėme. Noriu sureaguoti kai kurias jūsų išsakytas pasvas, pirmiausia, dėl menkų e, transporto srautų automagistralėse 22 puslapyje yra pateikiama informacija transporto srautų palyginant su Prancūzijos ir Vokietijos situacija. Metodika, kuria vadovavimas komisija vertindami teikiamus projektus, kurių vertė e, siekia daugiau nei 50 milijonų eurų, tai mes visuomet e, siekiame, kad projektas būtų įvertinimas atsižvelgiant į ekonominį rentabilumą ir e, žinoma transporto srautai prognozuojami e, yra lyginami su investicijų sąnaudomis. Taigi šiam projektui buvo atliktas atinkamas vertinimas, išvada buvo teigiama. Tai reiškia, kad e, prognozuojami transporto srautai leido pateisinti investicijų ekonominės apimtis Žinoma, realūs transporto srautai gali netitikti pirminių e, prognozių arba lūkesčių. Galbūt taip ir atsitiko. Kitas dalykas, kurį paminėjote, tai yra <clears throat> naudos gavėjų indėlis į tam tikras investicijas. Ir e, jūs e, atitinkamai įvertinate investicijų tvarumą bei paramos gavėjų gebėjimus išlaikyti e, atitinkamas e, pastatytus infrastruktūros, infrastruktūros objektus. Struktūrinių fondų lėšas panaudojant ir gyvendinti atinkamus projektus yra nustatoma, nustatomos atinkamos finansavimo dalys iš ES fondų, valstybių narių fondų ir naudotojo lėšomis. Deja, e, komisija gali nustatyti e, valstybėms narėms valstybių narių taikomų tam tikrų tarifų valstybė narė pati jos nustato. 2014-2020 metų reglamento nuostatomis vadovaujantis e, infrastruktūros naudotojai privalo remtis savo veikloje ir tarifus nustatydami principų teršėjas moka ir naudotojų indėlis padidėjo dėl to, kad reikia mokėti tam tikras amortizacijos išlaidas. Kalbant apie viešojo transporto infrastruktūros naudotojus arba kultūros e, infrastruktūros objektų, uh, naudotojus, ir čia aš turiu minėjau jūsų aplankytus objektus Vroclavė. Reikia pažymėti, kad padidinus mokestį už tų kelių naudojimą, gali dar labiau sumažėti transporto srautai ir tokiu būdu projekto e, atsipirkimui kiltų dar didesnė grėsmė. Nežinau, ar kolegos iš e, audito rūmų norėtų dar ką nors papildyti. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is. Aš esu Uh, just three comments from uh, our side, three short points. Um, so on, there is a... Aš esu audito skyriaus uh, vadovė, norėčiau pakalbėti apie supaprastinimo reikmes. 14 metų, 20 metų laikotarpiu mes pagalvojame apie kas reports. Uh, we have been carrying out now six... apie perteklinį reglamentavimą ir konstatavome, kad šešios misijos yra numatytos į Lenkiją, patikrinti kai kurias tikslingas finansavimo operacijas. Iš tikrųjų mes galime patvirtinti, kad labai sudėtingos yra finansavimo patvirtinimo procedūros kartais devynių mėnesių prireikia per metus, kol atrenkami ir patvirtinami projektai dėl pridėtinės vertės mokesčio įtraukimo į pagristus e, kaštus, dabar galime patikrinti, kad iš tikrųjų PVM neįtraukiamas į kaštus. Norėčiau paklausti jūsų štai ko. Iš tos statistikos, kurią mes matėme, supratome, kad bent jau valdymo lygmenių Vokietijoje, Lenkijoje situacija yra pakankamai gera. Ar jums taip pat panašus įspūdis susidarė? Kalbant apie tuos kontaktus, e, ryšius, kuriuos kiekvieną palaikome su Lenkijos valdžios atstovas, galiu patvirtinti jūsų įspūdį. Bedarbiavimus su Lenkijos valdžios struktūromis vyksta sklandžiai nei e, vadovaudamis audito išvadomis, nei Olafo teikime informaciją, tikrai mm, nekyla mums jokių papildomų klausimų dėl netinkamo lėšų panaudojimo. Bendarbiavimas vyksta konstruktyviai, tai reiškia, kad Lenkijos valdžios struktūros atsižvelgia į komisijos e, teikiamus pasiūlymus ir e, reiškiamas tam tikras pastabas ir būtent dėl to galime pasiekti tenkinančių administravimo rezultatų, aukštos kokybės. Ačiū. Uh, addition, are... Norėčiau papildyti iš audito perspektyvų. Mes su audito rūmais uh, bendradarbiaujame ir aptarėme ataskaitas ir mes matome, kad uh, valdymo lygmenyje yra pasiekta pažangos, įgyvendinant visas nuostatas ir mm. dabar, turint jau tam tikros informacijos, tai mes galime labai greitai patikrinti situaciją, mes pateikėme informaciją savo audito ataskaitoje, taigi iš audito rūmų perspektyvos iš tikrųjų viskas vyksta labai sklandžiai. Dėkuoju. Baigėme aptarinėti šitą darbo atveju klausimą. Dėkoju, kad atvykote. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Labai gerai, kai tokias dvi valstybės važiuoja tokia skaitlinga delegacija. Dabar aš norėčiau informuoti apie komiteto narių komenduotę į Vašingtoną. Po ilgos pertraukos septyni kolegos vėl nuvyko į Vašingtoną. kolegė Šmit, kuri yra ir posėdėje, taip pat dalyvavo mūsų delegacijoje. Ir aš norėčiau kartu su ją pateikti ataskaitą. Šitos kelionės tikslas buvo po ilgų abejonių atidėjinėjimų susipažinti su JAV veikiančia sistema, kadangi JAV yra iki 10 procentų siekiantis paklaidos lygis ir todėl norėjome susipažinti, kaip amerikiečiai kontroliuoja finansavimo įsisavinimą. Jau anksčiau mes supratome, kad sistemos labai skiriasi, o šį kartą mes teiravomės, kaip sudaromas biudžetas, bet ir kaip tikslingai nukreipiamos biudžeto lėšos taip pat e, domėjusi, kokias galimybės kontroliuoti turi parlamentas ir audito rūmai ir taip pat e, susitikome su Pasaulio banko atstovais, Tartotinio valiutos fondo atstovais ir gavome informaciją apie. Die Amerikaner natürlich bei allem Unterschied. Taigi mes konstatavome, kad mūsų sistemos yra skirtingos. Ir supratome, kad e, atsakingi asmenys taip pat e, stengiasi spręsti įvairiasias problemas. Iš tikrųjų, matėme, kaip audito rūmai e, apklausinėjo paramos gavėjus ir tikriausiai tokioje procedūroje būtume nelinkę ir mes dalyvauti. Ähm, wir haben gesehen, dass die, die Amerikaner eines. Amerikiečiai yra sukūrę labai stiprią vidaus kontrolę, generalinis inspektorius vadovauja tiems procesams, yra pakankamai personalo Teisingumo ministerijos generalinis sekretorius, su kuriuo kalbėjomės, kalbėjo apie tai, kad yra tūkstančiai darbuotojų, kurie e, kontroliuoja įvairias struktūras ir tas generalinis e, sekretorius turi policijos pareigūno įgaliojimus, jis gali areštuoti, taip pat e, atlikti kratas Taigi, tai, ką daro OLAV, atlikdamas vidinius tyrimus, JAV atitinkama sistema yra daug veiksmingesnė, turi daugiau įgaliojimų. Žinoma, šitos sistemos veikimas priklauso nuo politinio klimato. Dabar konstatavo, kad jeigu prezidentas mano, kad reikia atleisti kažką, tai tie žmonės yra ir atleidžiami. Taigi kontrolės sistemos kontekste prezidentas turi ypatingus įgaliojimus ir jis, prezidentas gali tiesiog pasiekti apskritai, kad niekas nebūtų kontroliuojama. Tarp prezidento įvairių institucijų yra pakankamai daug įtampos, kalbėjome su atsakingais asmenimis ir mums buvo labai įdomu išgirsti tą informaciją. Aš susitikau ir su biudžeto vadovu, kuris pateikė biudžeto projektą Senatui ir jis iš tikrųjų buvo draskomas į šipulius. Senate, man tiesiog buvo labai keista, kad viskas vyksta taip neprofesionaliai. Jeigu parlamentarai tvirtina biudžetą, tai mano manimu nežinia, ar viskas veikia taip, kaip turėtų. Kaip ten bebūtų, kelionė buvo įdomi. Vieną dieną praleidome su Pasaulio banko atstovais. Taip pat domėjomės ir su vidaus kontrolės sistemomis Pasaulio banke vidaus revizoriaus funkcijos mums buvo labai pasirodė įdomias, kadangi pasaulio bankas įvairiais lygmenimis siekia įdėkti etikos standartus ir numato įvairiausius įsipareigojimus, prievolės darbuotojams ginti banko finansinius interesus kalbėdami apie Haitį, su pasaulio su valiutos fondo atstovais mes kalbėjome taip pat ir apie saugumo reikalavimų gyvendinimą. Iš tikrųjų labai įdomu būtų grįžti prie Haičio klausimo, nes manau, kad šioje šalyje po žemės drebėjimų nedaug kas pasikeitė po to, kai mūsų komitet patvirtino pagalbos programo Haičio vyriausybei. Taigi jūs matėte, kad ta e, išvykos programa buvo labai įdomi ir mes galime konstatuoti, kad reikia toliau plėtoti mūsų vidaus sistemą ir gerinti ją kad mes galėtume veiksmingiau spręsti kontrolės ir priežiūros uždavinius. Kolega Cela. Pane kolegė Šmit galbūt norėtų ką nors pridurti, kadangi jūs buvote kai delegacijoje. Ja, danke. Also, ich glaube, es war eh schon. Atrodo, viskas jau buvo pasakyta. Tai, kas mums buvo ypatingai įdomu, tai pirmiausia, stengdamiesi, kad dirbtume geriau pas mus, mes susipažinome su biudžeto tvirtinimo procesais JAV. Ir kalbėjome su kolegomis ir supratome, kad biudžetas yra mažinimas ne tik tai pasitelkus kontrolės duomenys, bet tiesiog pasakius prezidentui, čia bus nukerpama tiek, čia bus nedaug, čia labai daug, ir tada visi kontrolės mechanizmai, kontrolės ataskaitos netenka jokios galios, jeigu prezidentas pasako, kad bus taip ir ne kitaip. Jeigu jisai mano, kad reikia lėšas e, apkarpyti, tai taip ir bus padaroma. Ir bet kuri organizacija, e, veteranai ar ne, visi turi su tuo susitaikyti. Ir kontrolės struktūros priederami, tik tai yra tikėtis, kad ateityje galės vykdyti kontrolės funkcijos. Pirinskė. Ačiū. Aš iš taip pat manau, kad tai suteikia pakankamai daug minčių pamastymui. Kalbant apie kelionę į Vašingtoną, reikėtų priminti, kad programa buvo labai išsami. Pačiu tinkamiausiu lygmeniu susitikome su įvairiais komitetais. Taigi mm, šita mm, misija buvo labai gerai paruošta, programa buvo pakankamai išsami dėl paklaidos procento, kuris skiriasi nuo mūsiškio - 10 procentų JAV Junktinėse Amerikos valstijose. Reikėtų paminėti, kad tai, kas pasakyta išvadose, jog generalinė taryba neskaičiuoja bendro paklaidos procento, bet atskirai skaičiuoja paklaidą agentūroms. Per pastaruosius trejus metus procentas buvo e, viršytas ir todėl buvo parengta atitinkamo direktorato atskira ataskaita. Kitas dalykas, tai kas skiriasi nuo mūsų procedūrų, tai yra nėra biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Tiesiog e, vyksta klausimai, viename iš jų mes dalyvavome tiesiog ten mm, tokie viešieji klausimai sulaukė ypatingo visuomenės dėmesio. Todėl ES turėtų pagalvoti, ar nereikėtų sustiprinti to viešo e, lėšų įsisavinimo aptarimo praktikos. Taip pat, manyčiau, vertėtų reikėtų paminėti tai, kad generalinio inspektoro teisingumo ministerijos generalinio sekretoriaus ir šita funkcija, kontrolės funkcija yra ginama senata, senate, kadangi iš senato yra gaunamas politinis užnugaris, politinė parama. Ir galiausiai reikėtų pakalbėti apie tai, kaip yra sudaromas federalinis biudžetas. Kiek mes supratome, kad pirmiausia yra e, priimamas ketvirtis biudžeto remiantis priimtais sprendimais, o po to jau yra priimamas biudžeto įstatymas, kuriame yra numatomas biudžeto sudarimo gairės. Vienas iš susitikimų buvo ypatingai naudingas, kadangi e, didžiausias dėmesys jo manimų yra skiriamas ne biudžeto deficitui arba deficitiniam biudžetui, bet augimui. O ES tai turėtų būti svarbu, ypač turint omenyje, kaip mes dėrėjomės ir laužėme ėtis dėl taupimo. Tiesiog JAV yra siekiama kuo didesnės naudos, augimo. Ir kitas dalykas, uh, vertinant biudžeto veiksmingumą yra dėmesys skiriamas į rezultatus, o ne į biudžeto įvykdymą. Kitas dalykas labai svarbus yra tai yra konkurencija mokesčių srityje. Ja, Na taip, įdomu buvo viso to išklausyti. Dabar dar kolega Celer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, nuo kol doleris išlieka pasaulio rezervo valiuta, nereikia e, rūpintis. Na, jie galvo, kad tiesiog sumažinsime palūkų normas, o pasaulis sumokės mūsų e, jų skolas. Jie mano, kad kas mėnesį gali savo leisti 40 milijardų eurų per mėnesį, bet čia jie taip mano, negalėjo dalyvauti delegacijoje dėl tam tikrų priežasčių, bet vis dėlto mane domina visą tai, ką aptarėte, juolab, kad lankėtės ir pasaulio bankė. Daugelis daug, ja, pasaulinių organizacijų yra, turi savo buveinės JAF ir beje nemažai jų gauna finansinę paramą iš ES, skaitant ir Pasaulio banką. Na ir kai norime sužinoti, ar tai, kas per ES biudžetą, per programas buvo skirta, ES, buvo e, skirta pasaulio banko projektams gauname mažai informacijos. Gal reikėtų dvišalių pagrindų bandyti pasirūpinti gauti daugiau informacijos apie tai, kokių rezultatų duoda mūsų lėšos skirtos e, pasaulio banko programams. Kitas dalykas e, - pasaulinis valiutos fondas ir jo agentūros. Nors mes kaip Europos Sąjunga nesame nariai, tik valstybės narės yra valstybės narės, vis dėlto prisidedame nemenkai prie vairių įvairių agentūrų finansavimą ir todėl mano galva būtų visai prasminga užtikrinti daugiau e, skaidrumo. E, Jungtinių tautų organizacijų veiklos rytyje. Na, kaip supratau, įvyko įvairių pokalbių, kurie galbūt galėtų duoti visai apčiopiamų rezultatų. Dėkoju. būtent dėl šios priežasties ten ir lankėmės. Na ir pavyzdžiui, atskaitomybės, tai čia manau, kad e, kaip e, komitetas galėtume čia daugiau nuveikti. Dėl Haičio e, gruodžio mėnesį veikiausiai įvyks Haityje mišri, mišri parlamentinė asamblėje, kurioje dalyvaus ES ir e, <clears throat> Ramio vandenio ir Karibų e, bei Afrikos e, valstybių parlamentai. Taip, valiutos fonde sužinojome, kad e, struktūrinės problemos išliko panašios, lyginant su paskutinėmis diskusijomis. Pane Pyrės iš biudžeto generalinio direktorato, prašau. Dėkuoju, pane pirmininkė, tiesiog noriu pasakyti štai ką. Taip, Tikimės, kad tai tikrai buvo gera proga daugiau pasimokinti iš pasaulio banko ir tikrai gerai bendradarbiavame su pasaulio banko sutinkamai su pagrindų susitarimu dėl to, kas sakė ponas Pizela. Būtų įdomu sužinoti, ar turite galimybių susipažinti su jų donorų platforma. Mūsų galva tokiu būdu e, gerokai pagerintas skaidrumas bei e, ataskaitų teikimas realių laikų, ties tuo ir dirbame kartu su Pasaulio banku. Dėkuoju. Taip. Taip įvyko damnių susitikimų per mm, visą dieną. Na ir taip, Pasaulio bankas uh, E, tikrai yra nusteikęs atsakyti visus mūsų klausimus, o dėl to, kaip e, <clears throat> panaudomos ES lėšos pasaulio banko programuose, tam galbūt galėtume tam skirti atskirą darbo tvarkės punktą. Kągi, baigėme šio darbo tvarkės punkto aptarimą, e, baigėsi ir viešojo posėdžio dalis, taigi paprašysiu visus skyrus E, komitetų narių ir politinių frakcijų patarėjai, prašyčiau visų kitų išėti iš salės, kiek įmanoma, sparčiai ir tyliai. Mm, kom sekretariato norėčiau paprašyti patikrinti, ar tikrai visi, kuriems negalima dalyvauti posėdėje, išėjo iš, iš salės.